Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's Foreign Affairs Committee. Our agenda. Užsienio reikalų komiteto posėdį tvirtiname darbo tvarkę. Ar turite pastabų dėl jos? Jeigu ne, darbo tvarkę patvirtinome. Pirmininko pranešimų nėra. Todėl galime iš karto eiti prie trečio punkto E, vyks viešasis klausimas e, Libijos perspektyvos dabartinėme regioninėme kontekste. Noriu priminti, kad e, šiam klausimui yra pateikta atskira darbo tvarkė. Visų pirma, noriu pasveikinti svečius. Ir žinoma, sveikinu juos ir mūsų pakomitečio, pono Pancerį, žmogaus teisų pakomitečio, pono Pancerį vardu, jis kartu su manimi pirmininkaus šiame posėdyje. Taigi sveikinuosi su svečiais. Visų pirma, ponas Mohamed Farhat, jis yra e, Europ... Libijos misijos į Europos Sąjungą ambasadorius. Taip pat sveikinuosi ponu Karim Mesran, jis yra Rafik Hariri e, centro e, skirto artimiesiems rytams Atlanto taryboje partneris. Deja, ponas Matija Tualdo turėjo atšaukti savo dalyvavimą. Mes jau nekartą šiame komitete aptarėme padėtį Libijoje. E, padėtis šioje šalyje yra labai trapi ir politinių požiūrių ir saugumo požiūrių. Libijos politinis susitarimas, kuris buvo pasirašytas beveik prieš dviejus metus, nebuvo įgyvendintas, nes e, tam trukdo vidiniai ginčiai ir neaišku dar, ar e, šalis sugebės susitarti. ES visiškai remia jungtinių tautų organizuojamą dėrybų procesą. Jungtinių tautų specialius įsigaliotinis pateikė peržiūrėtą veiksmų planą Libijos politiniam sustarimui gyvendinti ir mes esame pasirengę išklausyti mūsų svečių nuomonę dėl jungtinių tautų plano perspektyvų ir tolesnių veiksmų. Tuo pačiu metu labai svarbu išvengti tolesnio smurto eskalavimo šioje šalyje, e, dėl kurio dar labiau nukentėtų gyventojai ir sumažėtų galimybės susitarti dėl konflikto sprendimo būdo. Libijos stabilizavimas ir konflikto užbaigimas taip pat yra labai svarbus šio regiono ir viso viduržėmio jūros regiono taikai ir stabilumui. Ir šio požiūriu regioninė dimensija yra labai svarbi, kadangi čia daugelis veikėjų turi savo interesų e, jų turi kaiminės valstybės ir vis labiau jų turi Rusija. Taigi aš laukiu šios dienos diskusijos. Prieš suteikdama žodį e, kalbėtojams noriu dar priminti, kad e, mūsų pirmininkas Tajani paskelbė, kad Europos parlamento nariai e, surenks vizitą Libijoje iki šių metų pabaigos. Ir AFET taip pat ketina parengti rekomendaciją dėl Libijos. Mūsų pranešėjas bus ponas Panceri. Dabar, negaiždamas laiko, suteiksiu žodį E, svečiams. Visų pirma, e, e, ponui, žodis ponui Farhat, tai yra Libijos pasiuntiniui Europos Sąjungoje. Ačiū. Man tikrai didelė garbė šiandien čia dalyvauti ir aptarti sudėtingą Libijos padėtį. Tie, kas atidžiai stebite įvykius Libijoje nuo 2011 metų, e, galite paliudyti, kad mm, ši, ši, padėtis šioje šalyje sudėtinga. Plinta ginčiai, daugėja karinių ginkluotų grupuočių, e, taip pat e, siaučia ekonominė krizė, yra išplitusi korupcija. Ankstesnių vyriausybių e, sėkmė mm, vis dėlto nepadėjo užtikrinti reikiamo demokratinio pereimo. Mm, taip e, įvyko dėl politinio susipriešinimo, kuris, e, kaip žinote, atsirado dėl to, kad atsirado daug konkuruojančių grupuočių. Taip pat ankstesnės vyriausybės prieėmė daug neteisingų sprendimų ir dėl to padaugėjo ginkluotų grupių, grupuočių, kurios piknaudžiauja viešosiomis lėšomis. 2014 metais tas politinis susipriešinimas išvirto į ginkluotą konfliktą e, šalies rytuose ir vakaruose. Dėl to įvyko susiskaidimas ir valstybės institucijose. E, atstovų rūmai rėmėsi 2014 metų rinkimų rezultatais, jų teisėtumu, o bendrasis nacionalinis kongresas ir toliau dirba vadovaudamasis aukščiausiojo teismo sprendimu, kuriuo buvo mm, panaikinti mm, konstituciniai pakeitimai, tai yra vadinamasis vasario mėnesio planas. Taip pat buvo suformuota ir kita vyriausybė ir tos dvi vyriausybės e, dabar konkuruoja dėl valstybės institucijų kontrolės, taip pat dėl valstybinių įmonių, pavyzdžiui, naftos įmonės ir Libijos centrinio banko kontrolės. Taigi kiekviename sektoriuje veikia po dvi institucijas. Kaip žinote, jungtinės tautos per savo specialiuosius įgaliotinius e, stengiasi tarpininkauti, kad būtų pasiektas susitarimas, kad būtų įveikti Libijos e, partijų nesutarimai, kad būtų e, suvienytos valstybės institucijos ir suvienita vyriausybė. Ir 2015 e, metais buvo pasirašęs Harat susitarimas, vėliau vasa, praėjusį rugsėjį buvo e, paskelbtas ketinimas e, pakeisti Libijos politinį susitarimą ir taip pat buvo e, paraginta surenkti visuotinę konferenciją ir tada ponas Salam e, pateikė vadinamąjį pasiūlymą dėl vykdomosios valdžios. Ir po dviejų dėrybų raundų e, tarp dviejų komitetų e, e, lapkričio 21 dieną e, taryba su, surengė susitikimą, kur buvo patvirtintas Al-Salamo pasiūlymas, tačiau taryb, valstybės taryba dar nedavė savo pritarimo. Ir čia reikėtų um, akcentuoti, kad įvairūs interesai ir politinis nebrandumas visada buvo kliūtis tarptautiniams, tarp tarpininkams sudaryti įgyvendinamą sustarimą. Taip pat reikėtų pasakyti, kad tarpininkavimo mechanizmuose nėra priemonių, kurios leistų daryti spaudimą. Kadangi e, vis dar ne, kyla bejonių dėl e, institucijų, kurios buvo įsteigtos po Skaratijų sustarimo, kai kurios partijos siūlo, kad e, vyriausybės dviejų metų kadencija baigtų šių metų gruodį. Ir vis dėlto Libijoje gali susiklostyti dar sudėtingesni scenarijai. Gali būti, kad šia padėtimi pasinaudos tam tikros e, ginkluotos grupuotės, kad užgrobtų naujas teritorijas. Gali būti sudaryti nauji politiniai e, alijansai ir gali būti, kad partijos veiks pagal salam planą, bet e, nebūtinai jos laikysis visų plano įsipareigojimų. Libijai reikia greito politinio sprendimo, ji turi iš naujo suvienyti savo susiskaidžiusias institucijas. Tai suteiks galimybę visų pirma suvienyti ginkluotas grupės, ypač e, reguliariai res ir organizuotas grupės ir tas, kurios nori prisidėti prie valstybės institucijų kūrimo. Ir vykdomoji, jokia vykdomoji institucija nebus e, veiksminga, jeigu nebus užtikrinta e, sausumos sienų, jūrų ir oro uostų e, kontrolė ir jeigu nebus apsaugotos svarbiausia energetikos įrenginiai ir kita infrastruktūra. Jūs turbūt prisimenate, kaip Mm, jau, kad jau daugiau nei trejus metus neveikia tam tikri naftos terminalai ir kai kurios grupės pastarosiomis savaitėmis netgi bando e, įgyveninti savo reikalavimus e, šantažuodamos valstybę. Pavyzdžiui, neseniai nedidelė ginkluota grupuotė uždarė vandens įmonę, kurie aprūpina uh, E, vandeniu vakarų Libiją ir ta, ta įmonė buvo uždaryta du kartus per 45 dienas ir tai buvo siekiama išlaisvinti vieną asmenį, kuris yra kalinamas Tripolio kalėjime. Kitas dalykas e, - ekonomikos reformų paketas, kurio iš esmės siekiama mažinti valstybės išlaidas ir dabar dabartinė ekonominė krizė e, yra labai didelė našta Libijos piliečiams. Inflecija viršė 32 procentus ir taip pat Libijos e, piliečiams tenka ištisas valandas stovėti prie bankų, kad gautų grinųjų pinigų. E, nedarbas yra daugiau nei 20 procentų, yra daug kitų ekonominės veiklos sutrikimų ir biudžeto projektų Dėl to yra labai svarbus biudžetas, kuriame būtų numatytos ir e, reformos, o dabartinis e, biudžeto deficitas Libijoje yra 200 procentų BVP. Valstybės skola e, siekia 70 milijardų Libijos dinarų. Ir tai yra ta į tą sumą dar neįeina ir valst... vyriausybės išlaidos, kurios sudaro maždaug 20 milijardų e, dinarų. Trečias dalykas, jeigu nebus suvienijos vyriausybę, būtų galima e, paremti nacionalinę naftos įmonę, kad e, būtų galima atkurti jos e, gamybą ir kad gamyba siektų 1,6 milijono barilių per dieną. Kitas dalykas, turi būti vykdomi Bengazio atstatymo darbai, be to reikia vykdyti DDR ir NSR programas Šios programos nebuvo Libijoje gyvendinamos nuo 2011 metų, bet to reikia ir e, minų nukenksminimo programų tokiems miestams kaip Bengazi ir Sirt. Taip pat reikia kovoti ir su mm, teroristų, terorizmu. E, nacionalinės vienybės vyriausybės e, formavimas suteiktų galimybę vyriausybei spręsti esminės problemas. Pavyzdžiui, siekti nacionalinio susitaikymo, taip pat gražinti perkeltus asmenys į namus. Taip pat būtų galima remti savivaldybės, stiprinti vietos valios institucijų patirtį ir taip pat kovoti su nusikalstamumu, kuris labai išplito, kadangi nėra tinkamų teisės saugos institucijų ir taip pat neveikia būdžiamųjų tyrimų aparatas. Kai kuriuose vietovėse buvo grobimų, reikalaujant išparkos, taip pat e, sausumą ir jūrą gabenama kontrabanda. Tai taip pat yra požymis, kad neveikia teisingumo sistema ir šią problemą reikia nedelsiant spręsti. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie migraciją Libijoje. E, turint galvoje pastarojo meto įvykius migracijos srityje, E, Libijos institucijos labai rimtai sureagavo į žiniasklaidoje pasirodžius pranešimus, kad Tripolio apylinkėse vyksta žmonių aukcionai. Ir buvo paskelbtas e, oficialus pranešimas, kurios smerkiamas, smerkiami šie veiksmai, taip pat vidaus reikalų ministerijai ir saugumo tarnyboms buvo nurodyta pasigilinti į žiniasklaidos pranešimų turinį. Ir E, sutelkti išteklius, kad būtų galima išsiaiškinti visus elementus, kurie buvo minėti tame pranešime ir taip pat sulaikyti ir kontrabandininkus. Žinote, kad dauguma migrantų srautų e, ateina iš Saharos dikumų pakraščių valstybių, kadangi Libija nekontroliuoja savo pietinių sienų. Taip pat į Libiją e, plūstelėjo precedento neturintis migrantų srautai iš Saharos valstybių. Jūs žinote, kad, e, yra, kad visame pasaulyje yra maždaug 65 milijonai migrantų arba pabėgėlių. O Saharos regione esančių perkeltų asmenų skaičius viršijo e, e, e pabėgėlių migrantų skaičių artimuosiuose rytuose ir maždaug 40 milijonų žmonių e, yra Sahelio ir Saharos pakraščių regionų atstovai. Taigi šios problemos, tai yra terorizmas, klimato kaita, dar paštrėja dėl labai didelio gyventojų skaičiaus didėjimo. Būtent tame regione 2015 metais gyvenimų, gyventojų skaičiaus didėjimas buvo didžiausias ir manoma, kad e, per artimiausius 20 metų tų šalių darbo rinkos reikės sukurti po 20 milijonų darbo vietų per metus. Taigi, E, viena Libija negali susitvarkyti su migrantų srautais iš e, šiaurės ir iš pietų. E, vis dėlto, nepaisant sudėtingos vidinės situacijos, Libija niekada neragino statyti sienų. Vietoj to Libija prašė skirti vystomąją pagalbą ir investuoti į migrantų kilmės šalis. Libija dabar labiau nei bet kada yra pasirengusi dirbti iš vien su tarptautiniais partneriais su, ir kartu su jais e, kovoti su migracijos pagrindinėmis priežastimis. Tačiau jungtinių tautų agentūrų ir Europos e, požiūris e, kuriuo siekiama sustabdyti migrantus viduržėme jūroje. Ir E, suteikti jiems apsaugą. Libijoje vis dėlto yra klasikinis pavyzdys, kai viskas daroma ne ta eilės tvarka. E, jūs žinote, kad Libijoje negalima sukurti saugios e, aplinkos migrantams, kadangi patys Libijos gyventojai nėra saugus. Ir migracijos valdymas Libijoje turėtų būti išsamaus plano dalis. Į Libiją reikėtų žiūrėti kaip į pokario valstybę, kuri susiduria su įvairiausiais iššūkiais, ne tik migracija. ES valstybės narės, pavyzdžiui, Graikija ir dabar Italija, e, e, rodė solidarumą Europos bendrijos vardu Libijos institucijos e, su šiomis valstybėmis bendradarbiavo ir nors Libijai kelia egzistencin, kyla egzistencinių iššūkių, vis dėlto Afrikos sąjunga nepasiūlė ne vienos iniciatyvos, kaip padėti Libijai. E, žiniasklaidoje mm, buvo pranešimų, e, kuriuose Libija buvo vadinama vergų priekybos rinka. Yra teigiama, kad vergystė E, taikoma, kad vergovė egzistuoja palei visus migracijos maršrutus, taip teigia Tarptautinė migracijos organizacija. E, turiu pasakyti, kad visas kontekstas labai smarkiai priklausys nuo to, kaip ir kada mes atkursime Libijos valstybę. E, Libijos stabilumas užtikrins stabilumą ir Saharos dikumos pakraščių ir kitų regionų stabilumą. E, Libija gali sukurti milijonus darbo vietų ir Libijos gyventojams, ir visiems afrikiečiams. Ir Europos sąjunga savo investicijų pasiūlydama investicijų planą ir pagalbą Afrikai, gali vienu šūviu nu, nušauti du žvirblius. Galėtų tai tokia parama galėtų padėti sustiprinti Libijos žemės ūkio, žuvininkystės, kitus sektorius. Ir tokiuose projektuose, teikiant tokią pagalbą į Libijos darbo rinką, būtų galima integruoti daugybę jaunų žmonių. Taigi tiek. Galbūt dar turėsite man klausimų. Ačiū Jums uždėmesi. Bene, grazie, grazie a lei. Adesso diamo la parola a. Ačiū. Dabar kitas prelegentas Karim Mesan, kuris jau buvo pirmininko pristatytas. Commission. Ačiū pirmininkai, gerbiami komiteto nariai, gerbiami ponios ir ponai, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane čia šiandien, kad galėčiau jums pakalbėti apie Libiją. Dėkuoju Verhat už tikrai įdomų ir mm, informatyvų pristatymą šio klausimo. Aš tenksiuosi mm, nekartoti to, ką jis pasakė. Tikrai svarbu suprasti mm, keletą momentų. Libijai žlugus po 2011 metų revoliucijos Mm, tai buvo nulemta įvairių priežasčių, kai kurios iš jų sėtino su Libijos istorija, kad ta valstybė buvo daug kartų skaldyta, niekuomet nebuvo vieninga, identitetas silpnas ir taip toliau. Kai kurios priežastys e, galbūt sėtino su Gaddafi režimu, su tuo, kaip Gaddafis valdė Libiją pagal principą val... E, skal skaldyk ir valdyk, silpnindamas lipiečių mm, tapatybę, Pakistano tam tikrai ten galbūt mm, atspalį ir taip toliau, bet aš gal paminėčiau ir tokias naujesnio laikotarpio mm, priežastis, tas. Pri pagrindinės revoliucijos galbūt nuodėmės, nes iš tikrųjų esmė buvo ta, kad tai nebuvo žmonių revoliucija, sukilimas prieš valdovus ir, ir, ir kelis samdomus karius. Iš tikrųjų to nebuvo. Tai, tai realiai buvo Libijos elitas, kuris nuvertino nacionalinio sutaikymo vertę ir buvo skubama prie, e, e, perėti prie rinkimų. Ne, nesupratus, kad reikia tam tikrą momentą skirti valstybės tautos susitaikymui, e, naujam apibrėžimui to, ko žmonės Libijoje nori, ko laukia iš valstybės. Taigi, uh, Apie tai galima, aišku, bus pakalbėti vėliau, bet Antras dalykas, kad dar klaida buvo tokia, kad buvo galbūt um, ta užsienio intervencija pristatoma kaip minimali ir pergalė buvo siejama tik tai su Libijos žmonėmis, jaunimu, kurie išėjo gatves ir, ir, ir viską padarė, tarsi mm, nuvertinant NATO įsikišimo svarbą. Ir dėl to, aišku, iš karto NATO um, parama buvo atmesta to po revoliucinių laikotarpių ir tarsi tai visiškai buvo nereikalinga. Ir, uh, Aišku, būtų buvę e, daug lengviau, jeigu NATO būtų indėlis įvertintas, tuomet NATO būtų galėję pasilikti ten, padėti valstybei, nacionaliniai armijai iš, iš, iš, iš, išbristi iš tos situacijos, iš tos problemos. Taigi tai neįvyko ir tos trys pagrindinės nuodėmės e, nulėmė ir tolesnį visą laikotarpį, tai kad šalis grimzdo į tolesnę netvarko spiralę. Ir štai Dabar turime tokią vyriausybę, kur iš tikrųjų vadovas moka su kantoms grupuotėm tam, kad jas kaip ir nuramintų. Ir aišku, tai dar labiau e, skatina susiskaldimą ir siejama e, nuolatinio konflikto būklės sėklą. 2014 įvyko sprogimas su karam operacija Bengazi regione ir po to Tripolio jėgomis, žinote, e, kas po to įvyko. Esmė yra tokia, kad nereikėtų patekti į to oficialių pareiškimų spastus, kur kai kurie teigia, kad tai buvo tie nacionalistai, pasaulietiškos tos jėgos, o iš kitos pusės um, islamo jėgos. Ir, ir, ir realiai iš tikrųjų yra jėgos Libijoje, kurios iš tikrųjų galvoja, kad uh, Galbūt nebūtų taip ir blogai sugrįžti prie seno, senosios tvarkos, e, be kadafio tik tai. E, tai, bet prie to seno valdymo, žodžiu, o yra kitos jėgos, kurios sako, ne, ne, ne, jokių būdų, mes revoliucingesnės, tokio mes norime visiškai kažko kito. Ir tų abiejų mąstymų yra abiejose pusėse. Yra salafistai, islamistai, kurie kovoja uh, tose jėgose ir yra salafistų islamistų ir Al-Saražo jėgos pajėgose, tai ir to ir to pusė jų yra, ir, ir, ir, ir tokių, ir tokių, ir kurie žiūri į pirmin, kurie žiūri ir atgal. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad nėra kažkokios vienos monolitiškos, homogeniškos grupės, kuri kovoja su kita homogeniška, monolitiška grupė. Iš tikrųjų viskas labai susiskaldė, labai fragmentuota visur. Tačiau faktas išlieka tai, kad Libijos žmonių kančios pasiekė jau bai, absoliučiai nepakenčiamų lygių. Uh, gyvenimo lygis visiškai žlugęs, elektra neteikiama, vandens stinga, elektros stinga, trūksta grinųjų pinigų, trūksta maisto, vandens visko. Tikrai labai sudėtinga šiandien toliau bandyti gyventi Libijoje. Todėl, jeigu mes norime užtikrinti Libijos perinamai laikotarpį, uh, Jeigu kažkaip tai norime mm, galvoti apie svajonę, kad turėsime Libiją, kuri būtų, na, gal ne pluralistiška, bet atvira tokia sistema, tai absoliučiai būtina, kad tarptautinė bendruomenė veiktų visiškai vieningai. Uh, palaikydama jungtinių tautų planą. Ir tai padarytų labai greitai, nes priešingų atveju iš tikrųjų, aš manau, pritarsite man, kad mes prarandame Libi, Libijos žmonės. Žmonės tampa mm, apatiški, jiem, nebe, jiem nebesvarbu. Gerai, grįž, Kanafis, Gaddafis, tebūnie, aš, kad ir su Gaddafi gyvensiu, kad tik tai būtų įmanoma išgyventi. Tai iš tikrųjų tai yra pabaigos pradžia ir jeigu mes norime kažką tai pakeisti, turime susigražinti žmonių pasitikėjimą su, su, su, vėl suteikti jiems viltį, padaryti juos aktyvius politinėje sferoje, kad jie iš tikrųjų dalyvautų, kovotų už, už savo gyvenimą, už savo teises, kaip kad buvo revoliucijos pradžioje. Nuo 2014 vasaros yra jungtinių tautų vadovaujamas tarpininkavimo procesas tam tikras, bet aš turiu pasakyti, na vyksta tarsi tos dėrybos, reikia to tarpininkavimo dėrybose, kuomet tarp dviejų pusių nebeįmanoma nieko pasiekti, kai mm, yra įstrigimas, kuris tikrai yra skaudus ir, ir taip ir yra. Ir, ir skauda, problema yra ta, kad skauda žmonėms, o ne pagrindiniam oponuojančioms pusėms. Todėl realaus tarpininkavimo nėra, taigi yra įstrigimas. Ir čia jungtinės tautos atėjo ir pasakė, gerai, mes galime būti tarpininkai. E, Deja, man atrodo, kad nuo pat pradžio tas tarpininkavimas buvo pasmerktas žlugti ne dėl savo e, plano, dėl to, kaip, kaip pirmasis tarpininkas dirbo ar kažką, bet uh, Tarptautiniai bendruomeniai iš tikrųjų buvo tokia idėja, kad, na taip, mes remiam tą planą, bet faktiškai nebuvo to tikro palaikymo. Kai kurie tarptautinės bendruomenės veikėjai palaikė tik vieną pusę. Nors ir teigė, kad jie mm, palaiko tą tarpininką, mm, generalą Haftą, Emirato atveju ar kitą pusę. Tai realiai visas aišku buvo, kad tarpininkavimas tas jau buvo pasmerktas, žlugti ir mm, nebuvo numatytas tas saugumo kelias, kuris būtų aiškiau nulemtas. Tai reikia suprasti, kaip viskas klostėsi, koks buvo tas kelias ir kokiel, kodėl dabar šiandien tokie yra padariniai. Tai ką dabar, dabar daryti? Jeigu tikslas yra iš, išsaugoti uh, uh, Libijos pereimą prie parlamentinės sistemos ir uh, užtikrinti ją kaip suverinę valstybę, kad išgyventų. Tai galima padaryti įvairių dalykų. Iš, aš, aš kalbu iš mūsų požiūrio taško, iš tarptautinio požiūrio taško, ką mes galėtumėm projektuoti, kažkokias jėgas galbūt galėtumėm kažkokią paramą perteikti. Tai visų pirma, reikia surasti uh, E, e, realią vienybę um, uh, už uh, savo planą. Kiekvienas jungtinių tautų delegatas pasakė, kad, kad tai jau yra už plano ribų, bet ką tai reiškia, reikia apibriežti. Na taip, mes atsiliekame. tarptautinė bendruomenė dabar turi būti vieninga, susitelkusi ir paremti Salamė planą. Bet problema yra tokia. Salami parengė planą, kuris akademiškai vertingas, uh, Libijos politinį susitarimą reikia modifikuoti, sumažinti e, prezidentinės tarybos narių skaičių nuo 9 iki 3, 8 straipsnį integruoti. Mintis tokia buvo, o po to perėjai prie nacionalinės konferencijos, kuri turėjo būti įtrauki kaip galima daugiau e, Libijos atstovų iš abiejų pusių turėjo dalyvauti ir aptarti, koks, kokia bus ateitis ir taip toliau. Uh, kad būtų aptarti svarbus klausimai sėtini su valstybės ateitimi. Po to būtų nu, tiesas kelias į rinkimus ir prieš, prieš tai parengiama konstitucija, tada rinkimai. Tačiau nebuvo išaiškintas eiliškumas. Ir visai neseniai Ana šeštadienį Romais pasakė, kad nebus susitarimo dėl paso modifikavimo ir faktiškai nėra susitarimo, kadangi abi komisijos nesusitarė, tai jis vis tiek perės prie nacionalinės konferencijos. Jūs norite padaryti jau vasarį kovą. Nežinau, ką jūs galvojate, bet aš čia išvelgiu problemą. Bus nepaprastai sunku to pasiekti. Ir tokiu būdu, judant į priekį, uh, gali būti atvertos galimybės e, pasireikšti tiem, kurie nenori to, to perėjimojo, kurie gali pareikšti, kad bus karinio grupė, kuri ypatingomis aplinkybėmis turi perimti valdžią, užims tą vakumą ir viskas, jeigu nebus tas politinis susitarimas modifikuotas Libijos nacionalinė konferencija gali tęstis pernelyg ilgai ir tada jie perims e, ir viskas. Uh, Tai, man atrodo, iš tikrųjų problema yra, slypi, slepiasi detalėse, kad tai yra ta, problema yra ta, kad nėra aiškaus eiliškumo. Kita alternatyva Čia aš noriu Jums pasakyti, aš, aš, aš čia jūs, Jums tai pristatau, norėdamas Jūs paprovokuoti. Tai nėra kažkokia gerai apgalvota analizė, jos pristatymas. Tiesiog aš Jūs noriu paprovokuoti, jeigu salamės planas neveiks, Tai vietoj to, kad sėdėtumėm ir lauktumėm kažkokio antro žingsnio, kad, na, organizuokime nacionalinę konferenciją, dar kažką, reikėtų pradėti nuo nulio ir perėti iš karto prie reikimo. Tai sunku organizuoti, tai galbūt atrodytų keistai, nes nėra konstitucijos. Ir tiek daug yra dar vidinių elementų ir taip toliau. Taip, įvairiausiai įmanomi sunkumai gali būti viskas, ką gali prieš pasakyti tai minčiai, bet man atrodo, kad jeigu salame planas neveiks, tai būtų vienintelė ar ne alternatyva, kad galėtum žmonės vėl patraukti į aktyvų gyvenimą. Jiem reikia pasakyti, kad tai yra lemiami rinkimai. Ir jie tegul nusprendžia, kas valdys šalį ir kokiamis sąlygomis. Man atrodo, kad tai galėtų būti vienintelis būdas sustabdyti tuos, kurie teikia pirmenybę mm, kariniam sprendimui, kaip užvaldyti šalį. Aišku, pasirinkus tokį kelią, akivaizdu, kad tarptautinės bendruomenės svarba tampa lemiama. Nes tautos, JAV, Europos Sąjungos valstybės turi, būti, um, turi prisijungti masiškai, garantuoti, kad e, rinkimai, rinkimų monitoringas, stebėjimas būtų užtikrintas, kad būtų visa parama visam procesui. Jeigu tai bus, tuomet bus šansas uh, kad mm, žmonės galėsime susigražinti į aktyvų politinį gyvenimą. Galbūt bus galima ir išsaugoti tą valstybės e, transformaciją. Tai gal dabar sustosiu ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Grazie, grazie a lei eh, per la sua esposizione. Ačiū Jums. Ačiū už pristatymą ir už Jūsų pastabas. Na, o dabar kreipiuosi į narius. Ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį Ines Ajala Sender. Yra Magrebo delegacijos pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad negalėjau prisijungti nuo pat pradžios, negirdėjau visų pranešimų, bet norėčiau pasakyti, kad dabar e, šiomis dienomis ruošiantis e, termino artėjimui ir šis terminas buvo nustatytas tuo met, kai buvo pratestas bendras susitarimas, išlieka daug klausimų ir tie klausimai yra susijęs su visais čia paminėtais dalykais. Europos Sąjungos institucijos teigia, kad reikalinga dėti pastangas, kad būtų pasiektas politinis susitarimas ir rastas sprendimas. Tuomet galėtume įveikti esamas problemas. ir pradėti rinkimų procesą. Jūs paminėjote labai daug problemų ir visos jos yra mums žinomos. Nepaisant viso to, susidaro įspūdis, kad mėginama artėjant gruodžio 17 dienai ir tie mėgin, tuos mėginimus daro įvairios suinteresuotos šalis, kurios rengia susitikimus. Ir e, rengiama pozicija prieš susitarimą ir po jo. Kaip teigia prezidentas Makronas, taip pat e, atliepiant į plačios tarptautinės visuomenės nuomonę, reikia parengti sąlygas rinkimams. Ir tai yra mūsų pradinis taškas. Labai svarbu, kokios, kokie bus įvairių susitikimų e, rezultatai, aptariant sulomė planą gruodžio 17 dieną visos suinteresuotos šalys e, jau turėtų būti pažengusios, kad nereikėtų pradėti nuo nulio. Ir mums nereikėtų atmesti visų tų anksčiau pateiktų pasiūlymų. Būtent toks įspūdis man susidarė po mūsų diskusijų. Taigi, nepaisant didelių klausimų, kurie vis dar neišspręsti, dėl kurių mums kyla įvairių abejonių, dėl kelio gairių, Mums reikia žinoti, kaip mes, ES institucijų atstovai, galime padaryti daugiau, nei numatyta padaryti iki šios dienos, kad būtų galima pasiekti politinio susitarimo. Būtent e, toks yra tikslas mūsų delegacijos su Magreb šalimis. E, kuriom, kurią aš pirmininkauju. Na, o dabar suteiksiu žodį visų frakcijų atstovams. Ir pirmiausia, ponas Galer. Ačiū Jums. Ačiū už pristatymus, ačiū už Jūsų įžvalgas, kurios mums buvo labai naudingos. Leiskite susitelkti su pačiais skubiausiais operatyvinės veiklos klausimais. Uh, Europos, praėjusią savaitę vyko ES ir Afrikos valstybių aukščiausio lygio susitikimas ir esu įsitikinęs, kad girdėjote apie daugybę deklaracijų, daugybę siekių. Buvo paminėta ir naujų dalykų. Devynios valstybių, devinių valstybių dalyvavo susitikimuose aukščiausio lygio susitikimo paraštėse buvo siekiama išspręsti klausimą susijusį su nelegaliomis pabėgėlių stovyklomis. E, buvo tariamasi, kokiu veiksmu galima būtų imtis, kad būtų perimtas vadovavimas šioms stovykloms ir buvo numatyta paraleliai išsiųsti pabėgėlius iš šių stovyklų. politinio persekiojimo klausimas irgi turi būti išspręstas. Visą tai yra labai sudėtingas dalykas. Norėčiau paprašyti jūsų pakomentuoti šiek tiek šio, šį klausimą. Kaip jūs manote, kokia yra dabar situacija ir pozicija šiuo klausimu? Kaip jūs ją vertinate? ir kas jūsų nuomonė vyksta tuose privačiuose kalėjimuose. Ir neoficialiuose stovyklose esame girdėję, kad žmonės parduodami į vergyją, kad vyksta kai, išpirkos reika, reikalaujama išpirkos. Kaip jūsų nuomonė būtų galima išspręsti šią visiškai nepriimtiną situaciją pabėgėlių stovyklose? Toliau panas Jurek. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra labai konkretus. Ir norėčiau šį klausimą užduoti prelegentams. Mes gauname apibendrinto pobūdžio informaciją apie šios baisius reiškinius, būtent pirikybą žmonėmis ir kaip yra kovojama su prekiautojais žmonėmis, kurie siūlosi pervežti pabėgėlius per viduržėmių jūrą. Kas iš tiesų dalyvauja šiame darbe? Ir kaip, ar tuos žmonės kuriais prekiaujama, kurie yra išnaudojami, ar juos e, kas nors, kas nors jais rūpinasi, ar mes galėtume kaip nors susisiekti su jais, ar yra kokios nors valdžios institucijos, e, kurios kaip nors mėgina sustabdyti šią situaciją. Norėčiau gauti konkretesnės, detalesnės informacijos e, susijusios su priekyba žmonėmis. Pane Veržėt. Ačiū pirminkė, atsiprašau, esu kiek prikimusi, bet tikiuosi, kad mm, tai nesukels problemų. Norėjau užduoti Jums porą klausimų. Visų pirma, dėl migrantų situacijos, kai kurie kolegos jau palėtėte klausimą, sakėte, kad mm, reikia didesnio tyrimo, bet aišku, išteklių neužtenka ir, ir Sakėte, kad rugsėjo mėnesį, kuri į Libiją turėjo vykti mūsų Libė komiteto um, misija, negalėjo nuvykti tą valstybę dėl saugumo situacijos, bet vis tik tai uh, Tunise buvo kalbamasi apie šios klausimus. Ir pirmas iš mano klausimų būtų, kaip jūs naudojate ES pagalbą šioje srityje, nes jie nekalba apie ES pagalbą ir apie sienų apsaugą. Toliau susitarimas sudarytas e, e, konferencijos kontekste, kaip galėtų būti įstaikomas, e, kalbant apie, na, migrantų evakuavimą kabutėse ir toliau teismų sistema, policijos sistema, gal net ir pati armija, kuri yra oficialios vyriausybės kontrolėje mm, gali veikti realiai tik tai nedidelėje valstybės teritorijoje. Tai norėčiau paklausti, kaip viskas galėtų būti daroma šioje srityje ir kaip panas Galeris kalbėjo apie neoficialią tą pusę. Mhm. <laughs> Realiai tai yra didžioji dalis Libijos teritorijos, kur daugiausia tų stovyklų ir kur su, ir su pabėgėlių komisaro, ir su uh, E, migracijos tarptautinės organizacijos atstovais kalbėjomės. Iš tikrųjų, tai, yra, tai yra jaudina, nepaprastai sukrečianti situacija. Ir kaip galima užtikrinti e, duotų įsipareigojimų laikymasi, būtent, na, netrodo, kad tarptautinė visuomenė labai jau rūpintųsi tais klausimais. Na ir antras klausimas, pratęsiant mano pirmą klausimą tam tikrą prasme, dėl vietinės valdžios galių Libijoje. Tai, tai, tai yra realija, viena iš realijų, tai yra to vietos um, vietinių jėgų galios, kaip tai būtų galima sieti su, su, su vyriausybės e, galiomis, kaip profesoriau, kaip jūs galėjote, kaip galima būtų tai panaudoti įtraukiant vietos gyventojus į tą politinį gyvenimą, būtent, būtent tos vietos jėgos, vietos valdžia, sakykime, galėtų daug daugiau ką padaryti, nei buvo padaryta iki dabar, kaip būtų galima juos įtraukti ir panaudoti. Ačiū. Pelos Biller. Ačiū Jums. Turėčiau tris klausimus. Pirmasis yra susijęs su mokymu. ES teikia apmokymą Libijos pasienio tarnyboms ir nevyriausybinės organizacijos dalyvauja gelbėdamos pabėgėlius ir migrantus, o visai neseniai buvo trukdoma Vokietijos karinio laivyno laivui atlikti savo darbą. Kaip dėl pasienio e, tarnybų atstovų mokymo. Ir kitas klausimas yra dėl pabėgėlių e, ir migrantų pardavimo aukcijone ir priekybo žmonėmis. Buvo parengta parlamento rezoliucija vasario mėnesį su Martin Kopler E, specialiuoju pranešėju, taip pat buvo kalbama apie tai, irgi buvo pranešimas 2017 metų sausį, buvo pranešimas apie sąlygas, kurios panašėjo koncentracijos stovyklas, o birželio mėnesį su pana Kublė vėl aptarėme tą patį pranešimą, o lapkričio 15 dieną irgi buvo pranešimas dėl e, vergų. Taigi E, norėčiau paklausti, kas trukdo jums išgelbėti šios žmonės iš sąlygų, kurios panešėja į vergovę. O kitas klausimas yra e, susijęs su jungtinių tautų veiksmų planu. Šiek tiek skaičiu apie jį, jame rašoma, kad e, rašoma apie naują konstituciją, kad Libijoje būsimojoje vyriausybėje neturėtų būti tokių narių, kurie yra susitokę su užsieniečiu arba turi antrą pilietybę. E, norėčiau pasiklausti, kaip tai turėtų veikti. Žinau, kad Mienmaro konstitucijoje yra taip nurodyta, nes armija nenorėjo, kad Ansan Suči užimtų svarbės pareigas. Bet šis reikalavimas yra nesuprantamas. Ir dar Libijoje e, Gaddafi ir slaptųjų tarnybų direktorius ir su to susijusios priemonės. E, e, Gaddafi buvo išlaisvintas ir gyvena Libijoje, kaip jisai supranta tą naują politinę situaciją ir ką iš tikrųjų galima būtų padaryti, kad būtų galima įgyvendinti e, šiuos arešto orderius ir suimti tos asmenys. Ačiū, ponas Kastaldo. Turėčiau tris klausimus gerbėmiems prelegentams. Pirmas klausimas yra susijęs su Marija Kristin Veržijat užduotų klausimų. Dabar ES e, išleido 120 milijonų dvišaliai pagalbai ir 180 e, milijonų yra skirtas e, projektams susijusiems su migracija, 162 milijonai Afrikai ir taip pat yra pagalba Afrikai ir dar Italijos vyriausybė yra surinkusi lėšų, kad būtų tiekiama parama Libijos pakrančių tarnybos darbuotojams. Ir Pone Farad, teigėte, kad netgi Libijos piliečiai nesijaučia saugų savo šalyje. Ką Jūs manytumėte apie šias lėšas, kaip jos šiuo metu yra leidžiamos? Ar ši pagalba buvo naudinga ir ar ji buvo nukreipta tinkama linkme, ar matytumėte konkrečių pažango ženklų ir kaip būtų galima pagerinti situaciją, kad būtų išvengta tų pinigų patekimo į netinkamas rankas. Kitas klausimas yra susijęs su mūsų galima misija į Libiją ir tai turėtų būti puikia galimybė patikinti Libijos žmonės, kad mes e, esame pasirengę teikti paramą ir prisidėti prie politinių procesų. Ko galėtumėme tikėtis iš šio vizito? Ar manytumėte, kad tai galėtų būti tinkamas laikas įvykti į Libiją? Ir ar manytumėte, kad tuo metu kaliftar galėtų imtis karinių veiksmų siektami užimti Tripolį? Ir dar iš to, ką Pone Mezran, sakėte apie ES planą dėl rinkimų. Sakėte, kad yra 8-9 mėnesių perinamasis laikotarpis e, tarp, tarptautinės konferencijos rinkimų, bet per 8-9 mėnesius gali nutikti daug dalykų. Ir gali būti perimta Tripolio kontrolė, Tuo pačiu siūlome iš ankstiniai rinkimai. Kaip Jūs manytumėte, būtų galima užtikrinti, kad tie rinkimai vyks demokratiškai, nes tam reikalingas e, rinkimų įstatymas ir galbūt referendumas, kad būtų galima patvirtinti konstituciją. E, kolega, kurio šiandien nėra, teigia, kad e, Libijai reikalingos tam tikros nuostatos, pagal kurias galėtų veikti Libijos vyriausybė. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ką manytumėte šiuo klausimu, kaip būtų galima išvengti to, kad tie, kurie po rinkimų pralaimės, iš karto pradės kritikuoti rinkimų rezultatus. Ačiū Jums už atsakymus. Ačiū. E, panas Medienmon. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes reikis beveik visi klausimai buvo užduotas. Norėčiau padėkoti ponai Farhat ir ponai Mezran. Ir norėčiau paklausti, e, ką jie manytų apie Egipto vaidmenį ir kitų kaimininių šalių vaidmenį e, dėl situacijos normalizavimo Libijoje. Ką manytumėte apie šių dviejų svarbių valstybių vaidmenį Libijai? Ačiū. Daugiau mano sąraše nėra norinčių kalbėti, taigi suteiksiu žodį mūsų svečiams, kad jie atsakytų jūsų klausimus. Dešimt minučių kiekvienam, prašau. Pamėginsiu atsakyti į klausimus pailiui. Atsakysiu į Europos parlamento narių klausimus. Pradėsiu nuo pono Galer klausimo ką esame girdėję apie mechanizmą, dėl kurio buvo sutarta Abidžane per Afrikos, ir Euro, Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos viršūnių sustikimą. Buvo pateiktas pasiūlymas Tarptautiniai migracijos organizacijai e, tvarkyti e, tranzito ir išvykimo fondą skirtą Libijai ar programą skirtą Libijai. Taigi migrantai arba pabėgėliai būtų gražinami į kilmės šalis. Bet šio mechanizmo techninis paaiškinimas dar nėra parengtas ir nežinome, kur veiktų ta programa, ar ji, programa, ar ji veiktų Tripolyje, ar už Tripolio ribų, kur, ar, kur, kokio dydžio būtų ta programa ar tas centras. Na, e, žiniasklaida apie tai rašė įvairiai, taip pat apie tai buvo kalbama ir per viršūnių susitikimą. Sakoma, kad e, turėtų būti pradėta nuo 3700 maždaug. Tiek migrantų šiuo metu yra viename iš vadinamųjų sulaikymo centrų e, Tripolio apylinkėse. Tačiau kyla klausimas, kiek laiko truks šis procesas. Reikia išsiaiškinti daugybę techninių aspektų. Pavyzdžiui, kai turime šalies viduje perkeltus asmenys, asmenys be pilietybės, pabėgėlius, tai e, tarptautinė migracijos organizacija ir jungtinių tautų pabėgėlių komisarui sunku tokius asmenys gražinti į kilmės šalis. Ir pavyzdžiui, jungtinių tautų vyriausi, vyriausiasis įgaliotinis pabėgėlių reikalams Libijoje įregistravo 34 tūkstančius e, pabėgėlių, tačiau Libijai šis skaičius nėra žinomas. 2000 15 metų rūpjūtį tas skaičius buvo 39 tūkstančiai, taigi tas skaičius mažėja. Jūs Europoje dirbate draugė, jūs e, paskirstote pabėgėlius pagal kvotas, perkelėte juos ES viduje, tačiau Libijoje skaičius, e, skaičiai didėja ir niekas nesako, kada jie pradės mažėti ir kada bus e, E, perkelti visi 43 tūkstančiai registruotų asmenų, bet tai yra tik registruoti asmenys ir jungtinės tautos yra sakiusios, kad e, yra maždaug šimtas tūkstančių žmonių, kurie galėtų gauti, turėtų teisę gauti e, prieglopsti, o Tarptautinė migracijos organizacija teigia, kad šiuo metu Libijos teritorijoje tokių asmenų yra 700 tūkstančių. Taigi dabar grįžtų prie tranzito ir išvykimo e, programos mechanizmo. Čia pagrindinis klausimas, kaip ir kada mes galėsime ją įgyvendinti ir kiek laiko užtruks šis procesas, turint galvoje, kad yra daugybė šalių, iš kurių atvykę pabėgėliai. Daugelis tų šalių neturi savo konsulato ar atstovybės. Taigi kaip e, tie asmenys gaus kelionės dokumentus, kaip mes sutvarkysime viską, ko reikia, kad tie žmonės galėtų grįžti. O kaip su Eritrėjos piliečiais? Ar jungtinės tautos ir tarptautinė migracijos organizacija galės priimti eritriečius, ar jie tiesiog liks Libijoje? Ir tie 43 tūkstančiai Libijoje registruotų pabėgėlių. Pusė iš jų yra sirai. Taip pat yra keletas tūkstančių irakiečių, tačiau yra taip pat ir registruotų Eritėjos piliečių, daugybė jų yra neregistruotų, bet jie gyvena Libijoje. Taigi Libijai tai yra problema ir mes čia kalbame savo vardu. Jūs Europoje nusprendėte Mm, apsisprendėte dėl 20-22 tūkstančių asmenų perkelimo, tačiau jūs e, perkelėte tik 17 tūkstančių. Taigi jums patiems kyla sunkumų įgyvendinant tą perkelimo programą. Taip pat prisimėte įsipareigojimą dėl dar 50 tūkstančių, bet visiškai neaišku, ar jums pavyks e, tą perkelimo programą įgyvendinti per artimiausius dviejus metus ar ne. Toliau dėl prekybos žmonėmis Libijoje. Tai yra dėl migrantų, neteisėtų migrantų pardavimo į vergyją. Noriu pasakyti, kad tokie dalykai Libijai tikrai nebūdingi. Tai yra pasibaisėtinas, merktinas dalykas ir jį atmeta visi Libijos gyventojai. Libijos visuomenės vertybės yra nesuderinamos su tokiais e, nežmogiškais, nežmoniškais poelgiais. Ir jeigu e, yra žmonių, kurie daro tos veiksmus, tai yra ne tik Libijos piliečiai, tai yra afrikiečiai, kurie užsieima tokią priekybą Libijos teritorijoje. Ir jūs žinote, kad praėjusi balandį buvo paskelbta ataskaita apie vergovę palei migracijos maršrutus. Ir buvo kalbama ne tik apie Libiją, bet apie Nigerijos šiaurę. E, Nigerija ir taip toliau. Taigi, kalbant apie migrantus e, ir sulaikymo centrus Libijoje, galbūt E, Europoje toks pavadinimas nėra priimtinas. Mes tuos centrus vadiname sulaikymo centrais, jūs vadinate prieimimo centrais. Bet, e, na, tarkime, tos, e, tie centrai, tos gyvenamosios patalpos, jos priklauso vidaus reikalų ministerijai. Tokių centrų, kuriuos prižiūri vidaus reikalų ministerija, yra maždaug 35. Ir šiuo metu Tuose centruose gyvena maždaug 20 tūkstančių neteisėtų migrantų. Dauguma jų buvo sulaikyti jūroje ir gražinti per 12 išlaipinimo e, centrų, kuriuos e, įrengė Tarptautinė migracijos organizacija ir Junktinių tautų vyriausiasis e, įgaliotinis pabėgėlių reikalams, taip pat tie asmenys buvo apgyvendinti tuose centros, minėtose centruose. Ir turiu pasakyti, kad e, migrantų skaičius sulaikymo centruose e, iš tikrųjų atitinka tuos skaičių Libijos piliečių iš Taura miesto, kurie negali grįžti. Taigi mes tuos asmenis e, sulaikome ir apgyvendiname juos centre, tačiau mes tuo pačiu metu, mes, libiečiai, negalime e, gražinti žmonių į Taurgę miestą. Taigi tokia yra padėtis. Taigi Libija, Libijos padėtis tikrai chaotiška ir negalima e, į viską žvelgti tik per migracijos prizmę ir negalima sakyti, kad mes norime sutvarkyti migracijos problemą Libijoje. Iš tikrųjų, tai yra labai nedidelis. Libija turi daug daugiau reikalavimų ir daug daugiau poreikių. Libija turėtų būti vertinama kaip pokario šalis, bet iš tikrųjų pastarosius šešerius, septynerius metus niekas nekreipia dėmesio į tai, kad Libija yra pavojingoje padėtyje ir iš tikrųjų labai keista, kad norima E, pokario valstybę atkurti, sprendžiant migracijos problemą, arba e, kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti migrantų saugumą nesaugioje šalyje. Šalyje, kur, pa, pa, kur jos gyventojai nėra saugus. Tai padaryti labai sunku. Todėl šis Europos parlamento narių vizitas apie kurį kalbama, būtų labai svarbus, nes jūs apsilankytumėte mūsų šalyje, turėtumėte galimybę pasikalbėti su libiais vietoje ir galėtumėte apsilankyti ne tik centruose, bet e, jūs žinote, kad jums buvo rekomenduota ir suteikti, galėtumėte apsilankyti ir tą urgane. E, Torgano žmonės gyvena 17 stovyklo aplink Tripolį ir Bengazį. Ten yra maždaug 20 ar 22 tūkstančiai žmonių. Tokia yra mūsų realybė. Toliau dėl bendradarbiavimo su ES ir pakrančio apsaugos tarnybų mokymo. Po Sofijos operacijos parengimo, na, Sofijos operacija buvo skirta išardyti priekybo žmonėmis tinklus, bet žinoma, nuo 2016 metų gegužės mėnesio Buvo telkiami ištekliai, ta operacija vykdoma e, sausumoje ir jūroje, tačiau iš tikrųjų realus darbas prasidėjo tik 2016 m. antroje pusėje. Buvo organizuojami mokymai pakrančio apsaugos tarnyboms, kad šios tarnybos mūsų teritoriniuose vandenise galėtų vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas. Dabar mes turime maždaug 150-160 apmokytų E, pareigūnų, jie buvo mokomi Sofija laivuose. Italijos institucijos e, praėjusią gegužę pateikė keturis laivus. Ar penkis, nedaugiau kaip penkis laivus. Iki gegužės mėnesio Libijos pakrančio apsaugos tarnyba dirbo tik jūroje vykdydama paieškos ir gelbėjimo operacijas tik su vienu laivu, 30 metrų ilgio laivu. Toks laivas tikrai nėra patogus organizuojant paieškos ir gelbėjimo operacijas. Dabar tos e, tie mm, laivai gali patruliuoti, mūsų trimi laivai gali patruliuoti jūroje 24 valandas per parą. Nuo gegužės mėnesio iki dabar buvo sulaikyta maždaug 17 tūkstančių asmenų, jie buvo gražinti į Libiją. Toliau kalbant apie tam tikrus incidentus ir kaltinimus, kurios pateikė nevyriausybinės organizacijos. Čia turėčiau pateikti techninį paaiškinimą. Kai e, pateikiama informacija apie neteisėtų migrantų laivą e, paieškos ir gelbėjimo centrui Romoje. Na, pranešimas gali būti, toks pranešimas gali būti teikiamas ir nevyriausybinio organizacijų laivams, tai pavyzdžiui, gydytojų be sienų e, organizacijos laivams, kitiems. Ir tas centras MRCC gali pasakyti, kad tam tikroje vietovėje yra laivas, kurį reikėtų patikrinti. Ir nevyriausybinės organizacijos gavusios tokį pranešimą pasistengia prie to laivo priplaukti greičiau nei Libijos pakrančio apsaugos tarnyba. E, maždaug prieš mėnesį Migrantai pamatę nevyriausybinės organizacijos laivą, šoko į vandenį ir bandė pasiekti tą laivą plaukte, kad jų neperimtų Libijos pakrančio apsaugos tarnyba. Taigi mes turime maždaug 70 kvadratinių metrų plotą ir 30 metrų ilgio laivą. Na, kai laivas yra ne didelis, e, tas toks laivas gali mm, bet, kur, bet kurią akimirką apsiversti dėl bangų, dėl vėjo. Ir, o juo gabenami afrikiečiai, kurie dažniausiai nemoka plaukti, taigi įvyksta tragedijos. Ir galiausiai Libijos pakrančio apsaugos tarnyba yra kaltinama, kad nori, jog tie migrantai paskestų viduržėme jūroje, bet tokie kaltinimai yra visiškai nepagristi. Libijos pakrančio apsaugos tarnyba dabar veikia pagal toje tarnyboje daugiausia e, dirba seni jūrininkai, kurie e, įgyjo savo išsilavinimą Ispanijoje, Junktinėje karalystėje ir taip toliau. Jie yra geri specialistai, tiesiog kartais jiems trūksta įrangos. Ir net ir Italijos pateikti laivai e, ne visiškai yra pritaikyti paieškos ir gelbėjimo operacijoms, nes tie laivai turi būti su žemu deniu, e, kad būtų galima e, vandenyje esančiam asmeniu ištiesti ranką arba numesti tinklą, arba tiesiog leisti žmogui įsikabinti į laivo kraštą ir tada jį įkelti į vidų. Taigi yra daugybė techninių aspektų, techninių aplinkybių susijusių su šiuo klausimu. Gerai, paliksiu laiko savo kolegai, o vėliau galbūt grįšiu prie likusių klausimų. Labai ačiū. Labai dėkuoju visiems už užduotus labai svarbius klausimus. Dabar dėl Avižano vadovų sutikimo mes neturime pakankamai informacijos. Man atrodo, kad buvo mėginimas to skandalo kuomet paskleisti vaizdo įrašai vergu, apie vergus pagrindų. Mėginimas buvo pasakyti, kad dabar turime kažką daryti. Neaišku, aišku, bet man atrodo, netoli yra iki karinės intervencijos, kad, kad nu, na, nežinau, praktiškai be karinės intervencijos nelabai ką įmanoma padaryti. Uh, Bet mes jau daug metų sakome, ignoruojate tai, kas vyksta Libijoje, leidote valdžiai žlugti, nusikalstamoms organizacijoms ateiti, leidote atidaryti sienas. Visa pietinė dalis e, iš esmės dabar yra uh, Mm, e, e, e, jie kerta bet kas, bet kaip, be jokios kontrolės. Tai aš sakyčiau, kad dabar, kai Al-Saraj vyriausybė yra kaltinama, kad jie nieko nesugeba padaryti, po, po to, kai tiek metų buvo ignoruojama situacija, na tai nekorektiška. Aš sutinku su tuo, ką pasakė panas Farhat, žodis į žodį. Buvo vienas klausimas dėl vietos valdžios, vietos valdžios institucijų traukimo. Taip, bet mano manimo svarbiausia yra kad išspręstumėm pagrindinę problemą nacionalinių lygmenių dėl aiškių priešašių. Tie įvairūs, tie pasipiktinimai, kas mm, vietos lygmenių e, yra išsakomi dažniausiai dėl nedidelių dalykų, bet jie uh, tampa dideliais dalykais. Aš kovosiu tavim ne todėl, kad tu mano pavogiai a, laivą, sugrovė namus ar kažką padarai mano vaikams, bet dėl to, kad tu esi islamistas ar, ar ne islamistas. Tai jeigu būtų išspręsta ta polarizacija viršutiniam lygmenį, tai tuomet būtų įmanoma užtikrinti tarpininkavimą vietos lygmenį. Tas, aišku, vietos lygmuo yra esminis. Jeigu mes norime, kad Libija būtų gyvybinga valstybė, tai niekuomet nebus centralizuota valstybė tokia, kaip buvo Gaddafio laikais viskas, praėjo nebegrįž. Mes turime kitą būdą užtikrinti, kad būtų labai decentralizuota sistema, bet būtų vieninga valstybė, kur e, ištekliai būtų tinkamai administruojami pagal įstatymą, kuris leistų tinkamai perskirstyti pajamas vietos lygmenių mm, kai kuri, tai aišku, ta, ta vietos valdžia turi turėti tam tikras pareigas ir tam tikrus įgaliojimus. Uh, bet aišku, tai turi būti nuoseklus požiūris. Negalime tiesiog peršokti prie vietinio ligmens. Aišku, ir e, labai įvairi ta situacija yra. Yra vienur karinė valdžia, kur valdo kažkurį vieną miestą, kitur yra gal ne vietoje išrinktų išrinkta taryba, kuri valdo kitą miestą ir taip toliau. Vieni labai gerai dirba, kiti labai prastai dirba. Tai situacija tikrai yra labai skirtinga ir, ir tai nėra kažkokia panasėja, sakome, šokam prie dabar vietos lygmens ir viskas bus išspręsta. Tikrai taip ne, ne, ne, neveiks. Dabar dėl konstitucijos projekto. Jeigu turi dvigubą pilietybę, pasakyti, negali dalyvauti rinkimuose, negali tapti vyriausybės narių, arba jeigu ten vedęs užsienietį. Na, mintis buvo tokia, kad islamistai bandys pra, taip prastumti, kad kai kurios asmenybės negalėtų vaidinti didesnio vaidmens aš esu tikras, kad tokie dalykai gali būti pas, pa, pas, išspręsti. Sadam tą pasiūlė tiesa dėl, dėl būtent dėl galimybės e, sugrįžti į valdžią. Svarbiausia yra man patinka, kaip Salame pasakė, nesam nusistatę prieš nieką, Mes negalime pasakyti, ne, jūs negalite dalyvauti rinkimuose. Čia problema yra dėl e, susimandato. Jeigu tą išsprendi, gali dalyvauti rinkimuose. Jeigu nori vaidinti kažkokį tai vaidmenį, tuomet turi, turi praeiti per visą tą teismą Jis yra man, pavyzdžiui, atvejis. Taip, aš, jeigu nori dalyvauti, dalyvauk. Paskui žiūrėsime. Aišku, politiniai aspektai jau kitokie. Tai nieko nereiškia, ar jis gali būti tas asmo, kuris uh, suvienis valstybę. Kai kas sako gerai, sef gali, o kai kas sako, kad ne, jis per mm, netinkamas, netaip kalba, mes nenorime, jis nesugebės. Pavyzdžiui, kaip Italija e, e, uždraudė fašistinių partijų kūrimą po fašizmo laikotarpio ir pasakė, mes nenorime grįžti prie to. Tai ir čia gal gali pasakyti, kad, na, negryšime, neleisime tau dalyvauti. Bet, na, čia tie dalykai sprendžiami dabar dėl nacionalinių rinkimų. Techniškai problema yra ne teisėtumas, o legitimumas. E, teisėtumas gerai, galiu užtikrinti, kad viskas būtų teisėta. Komisijos pirmininkas pasakė, techniškai tai manom padaryti. Problema yra, kad jie būtų surinkti taip, kad absoliuti dauguma Libijos žmonių galėtų dalyvauti ir tikrai dalyvautų tam, kad tie rinkimai būtų legitimus. Uh, Nebūtų 2014 metų variantas, kuomet buvo tik 16 procentų dalyvavusių. Tai yra svarbu, ar žmonės palaikys, parems tai. Ir čia mes turime kovoti už tai, kad žmonės dalyvautų rinkiminė kampanijoje, rengiant rinkiminį įstatymą, kad jis būtų paprastas, aiškus, ne 2012 metų rinkiminis įstatymas, kuris buvo beprotiškai sudėtingas ir niekas nieko nesuprato. Kad būtų paprastas rinkiminis įstatymas, kad būtų mechanizmas tai rinkiminiai propagandai ir, ir taip toliau, kad žmonės suprastų, kad tai yra gyvybiškai svarbus rinkimai ir kad jie tikrai ateitų ir balsuotų, tuomet legitimumo problema būtų išspręsta. Manau, kad tai galėtų būti labai svarbus žingsnis į priekį. Bet aišku, gali teikti ir visiškai priešingą dalyką. Aš, aš suprantu, aišku, jeigu žmonės neįs balsuoti, tai aišku, variantas galutinis koks bus. Uh, Tai už tai aš ir norėjau jūs pra, paprovokuoti. Kad manau, kad jeigu mes neturime jokio kito varianto, jeigu salame planas nepavyks, tai nesitekime su tie rankų galbūt, o pabandykime žmonės sukviesti, užtikrinti, kad jie dalyvautų. Ir jeigu bus didelis rinkėjo aktyvumas, žmonės išsakys savo poziciją, Tai tuomet e, tikrai e, čia būtų stebuklas, manau, ir, ir, ir kariškiam, ir oponentam būtų sunku oponuoti šitam, užginčyti. Tai, na, galbūt aš mastau per nelik naiviai, bet mm, galbūt tokiu būdu užkirstumėm kelią blogesniems dalykams. Dabar dėl parlamento vizito, manau, kad tai būtų labai svarbu, tiesiog nerekomenduoju dabar tai daryti e, maždaug apie gruodžio 17 dieną tuo laikotarpiu. Jeigu aš būčiau sprendimo prieimėjas, aš paskelbčiau šiandien, kad mes atvyksime sausio 10 ar, ar panašiai, kad galėtumėm atvykti ir patikrinti, kas vyko, ne per e, diskusijų tą momentą, e, 17 dieną ar taip toliau, bet tiesiog atvyksime sausio mėnesį vėliau ir patikrinsime, kas įvyko, ar įvyko. Tai mano būtų tokia asmeninė nuomonė. Tai tiek. Ačiū. Dėl kankinimų ir dėl migrantų grobimo Libijoje. Grobimas grobiami ne tik migrantai. Net ir patys Libijos gyventojai yra grobiami, prašant po to išpirkos ir jie žudomi. E, šiandien 2017 m. gruodžio mėno ir e, Libijos vakaruose gyvena šeima Šeršarė, trys vaikai yra pagrobti jau treji metai. ir Libijos saugumo e, pareigūnai negali jų gražinti šeimai. Ir Libijos pakrančio apsaugos tarnybos e, darbuotojai, kurie dirba Elkifar e, laive ir gelbėja migrantus. Tai vienas darbuotojas turi 14 metų sūnų, gauja stengiasi jį pagrobti vaikinui bėgant, jis buvo pašautas ir dabar jis yra neįgalus. Taigi e, kai kurie žmonių grobėjai yra palaikomi, yra finansuojami valstybės ir tokių atvejų yra nemažai. Gal Ačiū visiems. Ačiū mūsų svečiams. Pirmiausia, dėrėtų pasakyti štai ką. Europos parlamentas turi išsiaiškinti, ką nori ir gali padaryti. Daug narių domėjosi Libijos klausimais ir norėjo juos aptarti. Manyčiau, kad šiandien komitete tuos klausimus irgi reikėtų aptarti. Reikėtų suformuluoti viziją ir kiekvienas komitetas galėtų ją atsižvelgti, kad galėtume padaryti poveikį tiems procesams, kurie vyksta. Mūsų svečiams yra žinoma, kad dabar vienas iš didžiausių iššūkių yra nustatyti svarbiausius veikėjus. Jeigu pažvelgtumėme, kas dabar yra už ką atsakingas, tai pamatytume daug įvairiausių sluoksnių, e, tie, kurie 2011 e, metais nuvertė Gaddafi ir vis dar veikia, taip pat yra tarpusavyje kovojančios grupės. 2014 metais generolas Fata pradėjo vadovauti taip pat Tripolyje, islamo kovotojai ir Mezurat. Taigi tokia situacija tebesitėsi ir dėl jungtinių tautų atstovai negali pasiekti jokios pažangos, kągi galėtų padaryti Europos parlamentas šiuo atžvilgiu. Man atrodo, kad Libijos klausimas yra Europos ir Afrikos klausimas ir reikia tai turėti galvoje, nes Libija yra kryškelėje, kai kalbame yra apie geopolitinį stabilumą Šiaurės Afrikos regione ir kai kalbame apie e, situaciją susijusią su migracija. E, Libijos situacija Libijoje turi pasiekmes ir Europoje. Taigi visą tai reikėtų pažvelgti plačiau, platesnėme kontekste. Ir mūsų požiūris viena vertus turėtų remtis nauja ES Afrikos strategija, kuri galėtų būti stebima iš Abidžano, e, numatant tam reikalingus, atitinkamam šalims reikalingus finansinius išteklius ir pradėti stabilizavimo procesą, kad stabilizuotųsi šalyje situacija. Rinkimų klausimas pagal salomė planą. Jeigu rinkimai neįvyks, tuomet į tai reikės irgi atsižvelgti. Bet tai, turint galvoje dabartinę situaciją Libijoje, tokia situacija galėtų būti labai pavojinga. Reikėtų labai atsargiai pagalvoti, ar tikrai dabar turėtų vykti rinkimai. Manau, kad šiandien mums reikėtų skirti visas pastangas tam, kad galėtume užtikrinti, jog skirat susitarimai būtų pratesti kad būtų numatyta platesnė vizija naudinga Libijos žmonėms. Gruodžio 17 diena yra labai svarbi, tačiau mums reikia tiek laiko, kiek reikia, kad būtų galima sukurti reikalingus procesus. Generalo Haftar atsakymas kelia nerimą. dar yra ir kitokių reiškinių, kurie daro poveikį visam procesui. Na ir pabaigai leiskite paminėti dar du aspektus. Migracijos klausimas nėra labai didelis. Ir galbūt reikėtų požiūrį jį pakoreguoti atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Pavyzdžiui, ir Italijoje sudaromi dvišaliai susitarimai ir su jų pagalba migracijos rautai mažėja. Bet negalime apsimesti, kad nematome, kad nesuprantame, kad žmonių stumimas atgal į Libiją, kur nėra vyriausybė, sukuria dar didesnės problemas. Reikia suvokti, kad kova su prekiautojais, kovoja, kai kovojama su prekiautojais žmonėmis, tai tie prekiautojai E, pradeda užsiminėti kitokią veiklą, pavyzdžiui, priekybą nafta. Ir mes jau kalbame ne apie mažus laivelius, kalbame apie didžiulius e, naftos tankerius. Ir dėl tokios veiklos gali atsirasti uh, neigiamas poveikis, dviejopas neigiamas poveikis. Pirmiausia, migrantai gali atsidurti labai sudėtingoje situacijoje, o prekiautojai žmonėmis gali pasirinkti kitą pelningą veiklą ir nukreipti tuos išteklius kitą linkmę. Taigi reikia pakoreguoti savo su migracija susijusią politiką. Negalime slėpti galvos mėlyje. Turime atsižvelgti į regioninius interesus ir tuos interesus, kurie nėra regioniniai, nes kai kurios Europos valstybės narės atlieka atitinkamą veidmenį. Šiuo metu Europoje irgi nėra labai stipraus ir vieningo požiūrio dėl to klausimo. Todėl mums reikėtų e, šiuo klausimu leisti Europos Sąjungai apspręsti politiką. Manau, kad galėtume parengti pranešimą Libijos klausimų, kuriame būtų nustatyti, nustatytos visos šios problemos įvardytos ir po to galėtume parengti e, planą, kai būtų galima judėti stabilizavimo linkme būtų galima įtraukti ir kitus komitetus į šią veiklą, kad visas parlamentas turėtų vienodą nuomonę. Dar kartą ačiū Jums už e, pristatymą, o dabar galime perėti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Bene, possiamo iniziare. Kolegos, teskime darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, kurį dabar aptarsime, yra tolesnė makrofinansinė pagalba Gruzijai. Tai yra labai svarbi tema ir vyksta svarbios diskusijos šio klausimo. Tikriausiai prisimenate, kad buvo pradėta tartis su komisija, buvo aptarti sąlygų klausimai, taip pat išteklių klausimai, kokie ištekliai bus skirti Gruzijai ir kaip jie turėtų būti naudojami. Uh, Pranešėjai šio klausimo yra panas Andrejs Mamikins, dabar suteiksiu jam žodį, kad galėtų pateikti naujausią informaciją susijusią su šia nuomonė, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip minėjote, komisijos, komisija siūlo 45 milijonus skirti Gruzijai kaip paskolas, 35 milijonus kaip dotacijas. ES makrofinansinė pagalba. E, buvo 46 milijonai ir 2017 metų mėnesį e, buvo pervestos šio lėšos. Taip pat yra numatytos lėšos ir kitoms šalims. Komisijos projekte, kuris praėjusią savaitę buvo išplatintas, buvo įtrauktas tik vienas pakeitimas ir tai yra bendras pareiškimas, kuris turi būti įtrauktas į sprendimą Ir mintis yra tokia, kad būtų dar kartą patikrinta makrofinansinė pagalba susijusi su demokratijos stiprinimu, teisės viršienybės stiprinimu. Ir mums, užsienio reikalų komitetui, tai yra labai svarbu. Antra, reikia užtikrinti, kad komisija ir išorės veiksmų tarnyba stebėtų, kaip yra pildomos tos iš ankstinės sąlygos teikiančią pagalbą. Ir trečia, reikėtų pakeisti sprendimo straipsnius, kad būtų galima užtikrinti Europos parlamento ir tarybos greitą susitarimą. Iš tikrųjų, kolegos, sąlygos, kurios yra numatytos, tai jomis siekiama skatinti reformas, kad lėšos būtų skiriamos demokratijos stiprinimui, teisės viršinybės stiprinimui ir Gruzijos vyriausybė šiuo metu stengiasi, e, pradeda vykdyti papildomą konstitucinę reformą ir siekiama pakeisti konstitucijas, išvelgiant į Venecijos komisijos rekomendacijas, tačiau komisija ir išorės veiksmų tarnyba stebi tai ir kadangi planuojama teikti pagalbą, tai yra e, tinkama taip elgtis. 2017 m. Liepos mėnesį buvo patvirtintas susitarimas dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovai. Ir irgi buvo kalbama apie Venecijos komisijos rekomendacijų gyvendinimą. Dabar norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti komisijai už greitus atsakymus į jai užduotus klausimus. E, kolegoms norėčiau pasakyti, kad E, džiugu dirbti su šešėliniais pranešėjais. Taip pat norėčiau padėkoti Haną Takulą, e, bendra pranešėjai šimtą komiteto, už puikų bendradarbiavimą e, šiuo klausimu ir taip pat džiaugiamės, kad afeterinta glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi visų procedūrų šio klausimu. Ačiū. Grazie. <clears throat> Passiamo immediatamente la parola al correlatore, l'onorevole Tacco. Ačiū dabar žodis ponui Takula, kitam pranešėjui. Ačiū pirmininkė, kolegos. Ačiū, kad pakvietėte mane į šį komitetą tikrai vertinu mūsų dviejų komitetų bendradarbiavimą ir galiu pasakyti, kad buvo labai malonu bendradarbiauti su ponu Mamikins. Aš taip pat džiaugiausi klausydamasis jūsų pastabų. Komisija jau trečią kartą siūlo makrofinansinę paramą Gruzijai po uh, E, karinio konflikto su Rusija 2008 metais. Šį kartą komisija siūlo skirti 45 milijonų eurų paramą, 10 milijonų sudarytų dotacijos, o 35 milijonai eurų būtų suteikti paskolų pavydalu. Gruzija yra rytų partnerystės šalis. Jos padėtis geopolitinių požiūrių yra sudėtinga. Iš tikrųjų, pastaraisiais metais nuvertėjo e, Gruzijos valiuta, dėl to išaugo skol, valstybės skola ir padėtis pablogėjo ir dėl sumažėjusio eksporto, o BVP daugiausia auga dėl investicijų. Nepaisant daugelio problemų, Gruzija sugebėjo išsaugoti tvirtą e, finansinę sistemą. Tai buvo padaryta dėl Centrinio banko vykdomos griežtos politikos. Taip pat e, Gruzija sudarė ir e, laisvos priekybos sustarimą. E, tai ten numatytos ir politinės priemonės, kaip stabilizuoti Gruzijos ekonomiką. Komisija pateikė Gruzijai rekomendacijų, kaip siekti demokratinio stabilumo, stabilizavimo. Labai svarbu neužmiršti, kad visos procedūros trunka nemažai laiko ir e, daug kas priklauso nuo šalies pastangų ir priemonių. Aš manau, kad Gruzija įrodė savo norą ir toliau e, siekti stabilumo ir ES piniginė parama yra grindžiama sąlygomis, kurios turi įrodyti, kad e, daroma pažanga. Ačiū. Ačiū. Dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Ponas Predana, aš e, kolegos Štetina e, pranešėjo vardu, noriu, šešėlinio pranešėjo vardu noriu padėkoti kolegoms už e, pasiūlymą. Ponas Štetina pritarė tam, ką siūlo ponas Mamikins. Tai yra pritarė pakeitimui e, teikti bendrą tarybos, parlamento ir komisijos pareiškimą. Mes žinome, kad Gruzija yra pirmaujanti valstybė, bet e, dar jai yra kur tobulėti. Ir ponas Štetina ypač nori e, paminėti neseniai priimtą žmogaus teisų teismo sprendimą dėl buvusio ministro pirmininko E, sąlygos dėl makroekonominės paramos ir makroekonomikos ir demokratinių mechanizmų veikimas e, turi būti aiškiai apibrištas mūsų pareiškime, tačiau visą tai reikia įgyvendinti ir praktiškai. Pagal komisijos pasiūlymo antrą straipsnį komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba stebės, e, ar tenkinamos sąlygos teikti ES paramą per visą paramos teikimo laikotarpį. Ir tame pačiame straipsnėje, sako panaštėtina, yra pasakyta, kad į, į, turi būti mm, gerbiamas teisinės valstybės principas ir pona Štetina nori paklausti dviejų institucijų atstovų, tai yra Europos komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos, kurios stebės šį procesą. Taigi pirmas pono Štetina klausimas, E, kurį jis adresuoja komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai, yra štai koks. Gal galėtumėte išsamei paaiškinti, kaip antrame straipsnėje aprašytos sąlygos turi būti įgyvendinamos? Ir antras klausimas, ar mūsų bendras pareiškimas yra naudingas svertas demokratinių reformų procesui spartinti, bet man asmeniškai sunku įsivaizduoti, kaip tai praktiškai yra įgyvendinama. Pona Štetina taip pat e, sako, kad nekantrai laukia galimybės bendradarbiauti su pranešėjais ir, ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū. Ponas Užtrevičius. E, gracias, prezidentė. Thank you, colleagues, for. Ačiū, kolegos. Ačiū už galimybę kalbėti su jumis šiais klausimais. Pasisakau kolegos Javier Nart šešėlinio pranešėjo vardu. Jis atstovauja įtakingai Alde frakcijai. Jo vardu turiu pripažinti, kad E, atėjo ir svarbus momentas, mes dabar daugiau dėmesio skiriame asociacijos susitarimo įgyvendinimui, taip pat ir pagilinto prekybos susitarimo su Rytų Europos šalimis įgyvendinimui. Kalbu apie tas šalis, kurios e, turi tos susitarimus. Aš manau, kad pasirinkta tinkama politinė pozicija ir aš e, džiaugiuosi, kad AFET yra numatęs netgi renkti E, pažangos ataskaitas e, apie šalis, kurios nori plėtoti ryšius su ES, vadovaudamosi europėjimo principais. Noriu padėkoti abiems pranešėjams, abiejų komiteto atstovams. Manau, kad jų požiūris visiškai teisingas. Labai teisinga, kad yra numatytos sąlygos ir kad netgi yra teikiamas pakeitimas, kuris tam tikrą prasme politinius kriterijus susiję su makrofinansų sistemomis. Kolegos, aš manau, kad atėjo laikas pripažinti koks yra svarbus mm, šių dviejų dalykų ryšys. Ne todėl, kad norėtume kažką nubausti, bet todėl, kad norime sukurti svarbę priemonę, kuri padėtų stebėti ir daryti įtaką padėčiai konkrečiose šalise. Iš tikrųjų, yra nemažas skirtumas tarp biudžeto paramos ir makrofinansinės paramos. E, praėjusią savaitę vyko puikiai diskusija Inta ir manau, kad mes, e, kad tie, kurie dalyvavo tose paaiškinimuose ir diskusijoje, tikrai vieni kitus suprato. Ir kadangi mes turime tokį patį pakeitimą ir tokį patį bendrą pareiškimą dėl Moldovos, manau, yra pakankamai priežasčių pateikti jį ir dėl Gruzijos. Kolegos, aš manau, kad mes puikiai suprantame, kad e, ta parama, apie kurią kalbame, turi būti naudinga šalims. Mes turime nuolat palaikyti ryšius, turime toms e, šalims pateikti ir auditorumo ataskaitas parodyti, kaip panaudojama parama, kurią mes teikiame toms šalims. Turime parodyti, kad ji gerai panaudojama ir aš e, dabar žvelgiu į kolegą poną Takulą. Manau, kad jis auditorumuose e, laikysis tvirtos pozicijos, jis rems šią poziciją ir kalbės apie dar tvirtesnį abiejų institucijų bendradarbiavimą šiais klausimais. Ačiū. Ačiū dabar ponas Šulc. Ačiū. Pirmininkė, na, galiu tik pritarti pono Užtrevičiaus e, pastarajam pasisakymui. Aš tikiuosi, kad ponas Takula tęs e, tą darbą, kurį, darė, kurį atliko Inta. Jis dabar keičia savo pareigas. Noriu padėkoti kolegoms už e, projektą. Noriu akcentuoti, kad Inta komitete vyko išsami diskusija apie makrofinansinės paramos naudą ir taip pat um, apie galimas problemas, kurių gali sukelti tą paramą. Taigi aš galiu dabar tik pritarti tam, kad sąlygų nustatymas yra viena iš pagrindinių priemonių teikiant paramą valstybėms. Ir mes turime taikyti nuolatinį stebėjimą, galbūt ne kartą per metus turėtų būti atliekama stebėsena, visos institucijos turėtų prisidėti prie stebėsenos, tai yra svarbu, nes mes juk čia skiriame mokesčių mokėtojų pinigus ir labai svarbu ir piliečiams paaiškinti, kaip naudojami pinigai ir galbūt ta stebėsena turėtų būti labiau susijęta su e, politika ir su paaiškinimais, kodėl mes skiriame paramą savo rytų partneriams, šiuo atveju Gruzijai. Aš pritariu pakeitimui susijusiam su teisiniais aspektais, taip pat manau, kad reikia atsižvelgti ir į Venecijos komisijos rekomendacijas ir dar turėtume skirti papildomai dėmesio klausimui, koks yra ryšys tarp dotacijų ir paskolų. Nes paskolos e, na, lik sukuria šių šalių priklausomybę nuo Europos komisijos, o makrofinansinės paramos tikslas yra suteikti tom šalims galimybę kurti savo ekonomiką, taip, kaip jos nori, tu, jos turi tu, turėti e, demokratinio pasirinkimo galimybę. Jos taip pat turi turėti galimybę siekti tvaraus vystimosi. Taigi mano frakcija labiau pasisako už dotacijas, o ne už paskolas, nes tai tikrai reiškia, kad mes teikiame, reikštų, kad mes teikiame papildomą finansinę paramą. Ačiū. Grazie, honorable Hans. Ačiū, ponia Harms. Ačiū. Neturiu turbūt niekam priminti, kad prieš rytų partnerystės viršūnių susitikimą mes daug diskutavome apie rytų partnerystės šalis. Ši partnerystė yra tokia, kad mums teko daug kalbėti apie tai, ką daryti toliau, ypač kalbant apie asocijuotasias šalis. Ir Europos parlamente praktiškai visi sutarė, kad kitas svarbus žingsnis turi būti asociacijos susitarimų įgyvendinimas. Manau, kad e, makrofinansinę paramą mes norime pasiekti, kad prasidėtų suderintos reformos, kurios yra susijusios su asociacijos susitarimais. Ir mes buvome susitikę su partneriais iš asocijuotų šalių, taip pat ir pati partnerystė rodo, kad būtent toks pasirinktas darbo būdas yra tinkamas. Ir dar noriu pridurti prie, pasakyti kolegoms, kurie kalbėjo apie diskusijas INTA komitete. Mes turime patikimai nustatyti tas sąlygas. Jeigu mes jas nustatome, tai tos sąlygos turi būti ir įgyvendinamos. Ir mes neturėtume nuo jų atsitraukti. Ir tas e, sąlygų nustatymo procesas dar mūsų tik laukia. Todėl Noriu paraginti kolegas, kurie dirba Euronest su rytų partnerystės šalimis e, prisidėti. Dėl Gruzijos visi sutarė, kad ši šalis vystosi geriau nei kitos šalis, bet taip pat žinome, kad ši šalis patiria didelį spaudimą. Ji turi ne tik e, tos vadinamosios išaldytus konfliktus, bet e, jų santykiai su Azerbaidžianu ir Turkija taip pat yra sudėtingi, tai yra sudėtingos e, kaimininės šalis. Dėl to atsiranda tam tikra politinė įtampa, kurios neturėtume užmiršti vertindami šią šalį. Išklausiusi to, ką sakėte jūs, norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Žiniasklaidos plėtra, taip pat viso žiniasklaidos sektoriaus skaidrumas ir e, žiniasklaidos priemonių nuosavybės klausimas ir žiniasklaidos pluralizmas yra labai svarbus dalykai. Ir tikrai norėčiau, kad šie dalykai būtų įtraukti į sąlygas. Dar vienas dalykas - teismų nepriklausomumas. Uh, Apie tai mes kalbėjome ir su žmonėmis iš Venecijos komisijos. Teismų ir teisminių institucijų nepriklausomumas neturi būti užmirštas. Net jeigu mes ir matome tam tikrų teigiamų poslinkių, turime vis tiek tęsti diskusijas ir nustatyti labai aiškius santykius su savo asocijuotąją partnerę Gruziją. Ir dar norėčiau e, išreikšti padėką. Gruzija yra ta šalis, kuri negražina vadinamojo gulen judėjimo narių į Turkiją. Tai yra tikrai teigiamas sprendimas ir mes turėtume jį remti. Net ir žinodami, kad ne visi žmogaus teisų klausimai yra iki galo išspręsti, na, kai kurie klausimai, pavyzdžiui, lyties klausimas yra sprendžiami prastai, vis dėlto tas mano minėtas aspektas yra teigiamas dalykas, ypač turi galvoje Gruzijos geografinę padėtį. Jurek. Dabar Jurek, prašom. Dziękuję bardzo. Dla nas rzeczą bardzo ważną jest. Ačiū. Mums labai svarbu nuolat remti Gruziją dėl įvairių priežasčių, objektyvių, dėl geopolitinės valstybės padėties, dėl istorinių priežasčių, dėl jų bandymų prieartėti prie vakarų ir taip toliau, tai bet taip pat ir dėl subjektyvių priežasčių, e, dėl to, kad Gruzijos visuomenė nori priartėti. Mm, prie vakarų ir aš manau, kad tikrai, aišku, reikia elgtis racionaliai ir, aišku, labai svarbus yra politinių kalinių klausimas. Kartais tai yra labai proeuropietiški politikai ir, ir tikrai reikia juos paremti Ir, pavyzdžiui, buvo tokių pranešimų, kad teisėsauga bandė padaryti spaudimą pozicijai, bet manau, kad jau e, tame procese yra pasistumėta į priekį. Matome, kad politinis persakymas yra pakankamai aiškus. Tai turi būti nutraukta, viskas tikrai taip turi padaryta ryštingai ir aiškiai. Dėl dabar kitų klausimų labai pritačiau tam, ką pasakė ponia Harms. Bendrai vertinant galbūt valstybės analise pozicijos skirtingos, bet tai nereiškia, kad ta To, tą, turime, tą tokią politiką turime primesti e, rytų valstybėms, kad nebūtų iš tikrųjų Putino politikai palaikymo didesnio ir spaudimas, aišku, didelis e, ideologinis ir reikia e, tas valstybės valstybės skatinti neartėti. At, yra siekiama tas valstybės atgrasinti nuo jų bandymų prieartėti prie vakarų. Tai, tai yra labai svarbu. Ir aišku, vis tik tai politinių, klausimų, e, politinių kalinių klausimas yra nepaprastai svarbus ir mes turime reikalauti, kad jie būtų e, išlaisvinti. Rekanėsiu. Thank you, Mr. President. I would like to join entirely the state. Ačiū, pirminkė. Aš noriu e, visiškai prisijungti prie to, ką pasakė ponas Prieda pono Šetinos vardu, e, ypač dėl Strasbūro sprendimo dėl buvusio ministro Švili. Um, dėl to, kad iš tikrųjų į Gruzijos teismų sistema yra panaudota kaip įrankis jų kovoje politinėje ir politinėje, tai tas turi būti nutraukta. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, buvusio mm, ministro pirmininko Mirališvili iki teisminis e, kardimas pažeidžia žmogaus teisų um, tarptautinę hartę ir pagrindinės teises. Ir aš noriu priminti, kad jau praeitais metais Europos žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą Ravišvilio būsio ministro pirmininko byloje ir nustatė taip pat, kad kita Europos žmogaus teisų e, konvencija buvo pažeista taip pat ir, ir verdiktas, kokį priėmė Europos žmogaus teisų teismas, uh, turėtų atverti akis dabartiniai vyriausybei, kad demokratinių įsipareigojimų laikymasis reikalauja ne vien tik tai įsipareigojimų, pažadų, bet ir kasdieninių darbų politikoje. Ir, ir tie du teismo sprendimai aiškiai parodo, kad Ravišvilio byla yra didžiulė gėda Gruzijos valdžiai. Ir man ypač sudėtinga sutikti su teisingumo ministro pareiškimu, kad Iš tikrųjų, tas sprendimas iš Gruzijos pareikalavo tik tai kelis tūkstančius eurų sumokyti Ravišviliui. Man tai atrodo visiškai netinkama, tai yra ciniška, kai eina kalba apie tokią valstybę, kuris siekia europietiškos ateities, tokie pareiškimai iš vyriausybės pareigūnų yra neprimtini. Tinkamas atsakymas yra panaikinti bet kokius kaltinimus Ravišviliui. Miraviš, jis turi būti nedelsiant, besalgiškai paleistas iš kalėjimo. Ačiū pirmininkė. Grazie. Adesso ascoltiamo. Ačiū. Dabar suteiksime žodį komisijai. Regis atstovas turėtų dalyvauti mūsų posėdėje. iš kaimininės pagalbos skyriaus. Prašau. Ačiū, aš esu Jan Lyze ir dirbu padalinyje, kuris yra atsakingas už ekonominius ir finansinius klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamento nariams už paramą dėl makrofinansinės pagalbos veiksmų Gruzijai. Gruzija susiduria su dideliais išorinio finansavimo E, poreikiais. E, finansavimas bus skiriamas iki 2020 metų ir tai atitinka IMF programą. Tai susijęs su trimis veiksmais. Pirmiausia, tai šalyje dabar yra didelis biudžeto deficitas, bet to reikia padidinti užsienio rezervus. Ir trečia, e, yra vidutinių laikotarpį, bet kitus trejus metus e, e, lėšos reikalingos skolos amortizavimui. Taigi toks yra mūsų pasiūlymo pagrindas e, dėl kitos makrofinansinės pagalbos programos Gruzijai. Pasiūloma suma yra 45 milijonai eurų ir būtų, finans, būtų padengiama maždaug trešdalis tų reikalingų lėšų. IMF ir Pasaulio bankas e, taip pat e, priims sprendimus, bet man, mes manome, kad tai būtų labai tinkama pagalba siekiant subalansuoti situaciją ir su kitais finansavimo teikėjas. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad šis sprendimas būtų priimtinas e, greitai. Tarp e, makroekonominė finansinė pagalba yra skubi pagalbos priemonė. Buvo kreiptasi į audito rūmus ir vienas iš, viena iš rekomendacijų atliekant ankstesnį auditą dėl pagalbos e, dėl fina, makrofinansinės pagalbos kaimininėms šalims e, buvo atsižvelgta, kad komisija kartu su kitais teisės aktų leidėjas turi užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų priimami kuo greičiau. Taip pat komisijos narys Pierre Maskovici taip pat, e, kalbėdamas INTA komitete prieš kelias savaitės, patvirtino, kad toks sprendimas turi būti priimtas greitai. Labai trumpai norėčiau paminėti, atsakyti į kai kuriuos klausimus, kuriuos uždavėte. Mes e, pasižymėjome E, siūloma bendrą pareiškimą, kuris galėtų sudaryti efekt nuomonės sudėtinę dalį. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes e, komisija nelabai suprantame, e, ko tokiu bendru pareiškimu būtų pasiekta kai kalbame apie demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir teisės viršienybę, tai šiaip ar taip yra pasiūlymo sudėtinė dalis ir tai yra nurodyta antrame straipsnėje. O pareiškime primename tai, bet nedaugiau. Leiskite pridurti, kad iš to, ką supratau, Man atrodo, kad jūs paminėjote labai daug susirūpinimą keliančių dalykų, bet tuo pačiu bendrų, bendro susirūpinimo dėl Gruzijos kaip po tokios nėra. Ir man atrodo, kad šiuo metu būtų gana sunku įsivaizduoti, kad ES galėtų sulaikyti tokio, tokią finansinę pagalbą Gruzijai dėl to, kad ji neišpildo labai svarbių iš ankstinių sąlygų. Manau, kad tai nebūtų gera praktika. Ir apskritai nėra tinkama pridėti deklaracijas prie sprendimų e, tai turėtų prasme ypatingo atskiro atveju. Mes ir su jūsų komitetu, ir su INTA komitetu daug kalbėjome apie Moldovos atvejį. Na, ne man priimti sprendimą tuo klausimu, bet manyčiau, kad pareiškimas Gruzijos klausimu kaip tik nuvertintų tą specialų, spe, specialaus statuso reikšmę ar svarbą, kurią jūs patys suteikėte šaliai. Taigi mes nemanome, kad reikalingas bendras pareiškimas šiuo klausimu. Na, o dėl kitų paminėtų dalykų, taip pat susijusių su politinės iš ankstinės sąlygas ir stebėsena, tai leiskite pasakyti, kad tai yra daroma remiantis antrų straipsnių. Uh, yra, kai sprendimas bus patvirtintas, bus suteikti atitinkami įgaliojimai ir per visą pagalbos teikimo ciklą bus stebima, kaip yra laikomasi nustatytų sąlygų. Ir sprendimas prieimamas lėšų sprendimo skirti finansinę pagalbą metu Norėčiau labai trumpai priminti tas sąlygas bendraja prasme. Pirmiausia, tai yra politinio pobūdžio e, sąlygos dėl IMF e, programos dėl MFA. Taip pat yra specialios sąlygos, jos yra nurodytos e, susitarimo memorandume. Ir MFA yra makroekonominė priemonė, o joje nurodytos sąlygos turėtų būti tas pagrindas, e, kuriuo remintis būtų sumažintas e, e, ekonominis silpnumas. Ir tai yra susijęs su bendru tikslu, kuris atitinka 2013 metų tikslą susijusi su makrofinansinė pagalba. Pirmoje adalyje rašoma, kad tokia pagalba turėtų padėti gyvendinti politinės pro programas, taip pat struktūrinės priemonės, kad pagerėtų mm, finansinis balansas. Tai nurodyta ir komisijos pasiūlymo trečiame straipsnėje, kuriame rašoma apie ekonominės politikos srityje e, nurodytas iš ankstinės sąlygas. Todėl makroekonominė finansinė pagalba yra susieta su tuo, kas yra svarbu ir mes skeptiškai žiūrėtume į papildomus siūlymus, nustatyti dar daugiau šankstinių sąlygų kitose srityse. Dar leiskite patikinti, kad e, asociacijos susitarimai irgi yra labai svarbus, tai yra labai svarbus atspirties taškas komisijai. Ji jais remiasi, rengdama specialias sąlygas tai tiesiogiai susijęta su ekonominiu vystimusi ir pilnai visą tai atsižvelgta. Suprantama, asociacijos susitarimas yra numatytas ilgalai, ilgam laikotarpiui, o makrofinansinė pagalba yra trumpalaikė pagalbos priemonė. Taigi reikia turėti galvoje tą įgyvendinimo laikotarpį, horizontą visą. Ir tos numatytos sąlygos e, turėtų būti pasiektinos. Dar vienas teiginys dėl paskolų ir dotacijų paskirstimo. Jos yra skiriamos atsižvelgiant į šalies ekonominį įvystymą, į pajamas vienam gyventojui, į skolos tvarumą, Grusija yra pasiekusi pažangos dėl pajamų vienam gyventojui ir tai yra gera žinia. E, tai buvo pasiekta per pastarosius e, penkerius metus. Ir e, Gruzijos vertinimas dabar yra geresnis nei buvo per ankstesnius du vertinimus. Ačiū. Ačiū Jums, aš pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Visų pirma, manau, kad Grusija, Gruzija E, puikiausiai atspindi rytų partnerystės situaciją 2008-2009 metais. Jau dabar buvo paminėti kai kurie klausimai, kai kurios problemos, kuriams mes visiškai pritarėme dėl asociacijos pranešimo, kuris buvo paskeltas gruodžio 10 dieną, žinoma, Gruzijos situacija. E, ES ir Gruzijos taryba bus įsteigta 2018 m. pradžioje. Mes pripažįstame politinį stabilumą ir tai, kad Gruzija yra pasiryžusi gyvendinti reformas. Spalio mėnesį įvyko reformos. Apskrit, apskritai buvo, vyko rinkimai, buvo laikomas de, demokratinių principų, kandidatai galėjo veikti laisvai, Nuo šių metų kovo mėnesio įvestas bevizis režimas, taip pat daug dėmesio skirsime į konstitu, konstitucinių reformų įgyvendinimui. E, bus e, pateikti pasiūlymai, kurie visiškai atitinka Venecijos komisijos rekomendacijas. Seksime reformas teisingumo srityje, siekiant užtikrinti teisės viršinybę ir žmogaus teisės e, konsultuojanti su pilietinė visuomenė buvo įgyvendintos reformos, kurios turėjo teigiamą poveikį, e, siekiama užtikrinti reformų tvarumą ir tai ir užtikrinti makroekonominį stabilumą, būtent todėl pritarėme šiai pagalbai. Europos išorės veiksmų tarnyba nuolat bendrauja su atitinkamomis institucijomis. E, mes siekėme, kad mūsų vertinimas e, būtų galiojantis ir kad būtų užtikrintos nustatytos sąlygos. Dar norėtume patvirtinti, kad esame pasirengę papildomai vertinti situaciją dėl padėt, demokratijos padėties, žmogaus teisų padėties ir daryti tai per visą e, pasiūlytos priemonės galiojimo laiką. Dar turime šiokių tokių abejonių dėl to bendro pareiškimo, ar jis yra reikalingas, nes Gruzijoje situacija yra kitokia nei Moldovoje. Uh, ir Venecijos komisijos rekomendacijos Moldovoje nebuvo įgyvendintos ir gal ir nebus įgyvendintos. Todėl prašyčiau dar kartą pagalvoti, ar tikrai reikalingas toks bendras pareiškimas. Ponas Mamikins. Ponas Grys teigia, kad ne visai supranta e, kai kurios jūsų teiginius, taigi gal galėtumėte juos paaiškinti. Ačiū, kaip jau minėjau. Turiu daug klausimų, nusinčiau juos, gavau atsakymus. E, tie atsakymai man priimtini, visi šešėliniai pranešėjai atsiuntė atsakymus. Pateikiau tik vieną pakeitimą ir nesuprantu, kągi dabar, apie kągi dabar diskutuojame. Man jūsų atsakymas aiškus. Na, o dabar, manau, e, galime baigti šias diskusijas. Ir paskutinis terminas pateikti pakeitimus yra gruodžio 7 e, Ta diena baigiame svarstyti šį klausimą. Ar esate pasirengę? Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pranešėjas yra Kristian Dan Preda, suteiksiu jam žodį. Ačiū. Pirmininkė, matau, kad žaliųjų frakcija atrodo sunerimusi. Ačiū pirmininkė. E, na, žiūrėdamas į laikrodį, matau, kad e, mums e, liko 30 minučių, per kurias turime išnagrinėti tris temas. Taigi galbūt aš iš karto apie abu su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusius punktus pasisakysiu. Pradėsiu nuo Europos komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimu 16 metų biudžeto. Čia kalbame apie ketvirtą kategoriją. Aš džiaugiuosi, kad nuo 2015 metų sumažėjo reikšmingų klaidų skaičius nuo 2,8 iki 2,1 procento. Tai yra teigiamas poslinkis. Ir tikiuosi, kad kitais ar, ar kel, per kelis ateinančius metus tas um, klaidų lygis bus mažesnis nei 2 procentai ir e, čia reikia atsižvelgti į auditorumų rekomendacijas. Na, atrodo, kad turėjo būti kad turėjo tai sumažėti iki 0,7 procentų, jeigu visos rekomendacijos būtų laiku įgyvendintos. Taip pat džiaugiuosi ir pažangą įgyvendinant keletą operacijų mm, pagal saugumo ir užsienio reikalų politiką. Mes prašėme komisiją paspartinti darbą šioje srityje. Ir viena paskutinė pastaba susijusi su komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimu. E, yra nustatyti tam tikri audito proceso trūkumai kai kuriuose šalise kandidatėse ir žinoma tai turi įtakos e, stojimo finansavimui stojimo paramos finansavimui. Turint galvoje audito rūmų rekomendacijas, manau, komisija turėtų labiau atsižvelgti į išvad, išvadų, išvadų į komisijos rekomendacijas. Dabar kitas dalykas. Dabar kitas klausimas. Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto vykdymo patvirtinimas yra sumažėjęs reikšmingų lygių, klaidų lygis, tai yra labai, labai geras dalykas, bet, na, turiu pasakyti, kad man gana liūdna. Matau, kad aš kolegų nebėra, aš vienas kalbu apie biudžetą. Uh, ir dar pirmininkas yra. Bet aš norėčiau akcentuoti, kaip svarbu padvigubinti pastangas dėl mm, darbuotojų, dėl žmogiškų išteklių, kad neliktų dabartin, kad būtų užtikrinta pusiausvyrą. Taigi reikia siekti pusiausvėros tarp naujų ir senų valstybių narių, taip pat Aš e, apie tai plačiau kalbu savo nuomonėje. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad audito rūmai e, įvardijo tam tikrus trūkumus e, viešųjų pirkimų srityje, kai organizuojami kvietimai teikti pasiūlymus, kai sumos yra mažiau nei 60 tūkstančių eurų ir tai turi būti tobulinama artimiausiais metais. Toliau reikėtų atsižvelgti į mm, tą momentą, kai nustatomi nauji prioritetai, kai yra nustatomas naujas politikos turinys. Visa tai prie, turi būti finansuojama tinkamais ištekliais, e, kad e, Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų galimybę gyveninti tos prioritetus. Ir šie klausimai visų pirma turi būti nagrinėjami vykstant biudžeto procedūrai ir taip pat diskutuojant dėl daugiametės finansinės programos. Taigi, e, pagrindinės rekomendacijos, e, kurias aš jums siūlau, e, pakeitimų teikimo terminas dėl šių pranešimų yra gruodžio 7 diena. Ačiū. Na, manau, kad e, šioje vietoje labai tinkama, tinkamas posakis šešėliniai pranešėjai. Čia matome tikrai tik šešėlius. Dabar sutiksiu žodį komisijai. Aš esu atsakinga už ryšius su audito rūmais ir taip pat su audito tarnybomis. Jūs apie tai užsiminėte. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs pasakėte, jog pakeisite savo pasiūlytą pakeitimą. Na, norėčiau dabar konkrečiai pakalbėti apie ryšius su audito institucijomis. Iš tikrųjų, tos rekomendacijos atitinka ir mano skyriaus darbą. Iš tikrųjų, mes įvardijome tam tikrus e, trūkumus e, šalise kandidatėse, bet e, iš tikrųjų dėl išlaidų tikrinimo. Noriu pasakyti, kad mes dar to tikrinimo nepradėjome. Tačiau šiaip kalbant apie ryšius su audito e, institucijomis, E, kalbant apie organizacinius dalykus, pavyzdžiui, tinkamos priežiūros nebuvimą, e, planavimo trūkumus, personalo trūkumus. Aš asmeniškai per porą pastarųjų mėnesių susitikau su visomis e, audito tarnybomis, mes įgyvendiname auditorumų rekomendacijas. Iš tikrųjų, kai kuriuose šalise buvo įvardyta reikšmingų problemų. Mes tengiamės tobulinti audito tarnybų darbuotojų samdymo procedūras, taip pat padedame planuoti. E, savo skyriuje mes atlikome labai išsame visų audito tarnybų e, darbo analizė, mes išnagrinėjome jų pateiktus dokumentus ir dabar mes rengiame veiksmų planus skirtus kiekvienai šaliai. Tai yra ten išdėstyti labai detalūs techniniai dalykai, rizikos vertinimas, audito metodika, darbo planas ir taip toliau. Mes taip pat surengėme ir keletą TAJAX keliom šalim skirtų seminarų. Vienas seminaras vyko buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, jis įvyko vos prieš mėnesį ir ten dalyvavo visos audito tarnybos, mes tengiamės, kad jos suprastų vieni kitų, vienos kitų problemas. Ir mes taip pat samdome ir išorės auditorius, kad uh, jie patikrintų audito tarnybų atliktus skaičiavimus, nes mums atrodo, kad nėra nustatoma pakankamai klaidų. Ir aš labai tikiuosi, kad visi veiksmai, kurių įmamės, padės mums sureaguoti į auditorumų kritiką ir, žinoma, mes norime bendradarbiauti ir su auditorumais, ir su parlamentu ir tai norime daryti, kaip galim, tą problemą norime išspręsti, kaip galima greičiau. Grazie. Ačiū. Na, o dabar ponas Arijos Papajoano. Jis EFKO generalinio direktorato audito skiriaus atstovas. Mes iš esmės esame patenkinti 2,1 nuo 2,8 kitiems metams iš Europos vystimosi fondo e, numatytos lėšos taip pat e, e, klaidų lygis irgi sumažėjo ir visa tai yra labai geri rodikliai, kurie rodo pažangą. Mes ir toliau dirbame siekdami pagerinti situaciją, siekdami gyvendinti auditorumų rekomendacijas, o pranešėjo trečioje dalyje yra pateiktos rekomendacijos ir mes e, vertiname jas, žiūrime, kokia yra situacija. Mūsų generalinis direktorius yra pateikęs tikrinimo išlygą e, dėl tiesioginio ir netiesioginio paskolų valdymo ir peržiūrimos audito ir patikrinimo e, techninės sąlygos, taip pat procedūros dėl sutartinių sąlygų, dėl dotacijų, dėl mokymo gairių siekiama numatyti, siekiama užtikrinti mokymą, kad būtų kuo greičiau surastos klaidos, kad siekiama atsižvelgti auditorumų rekomendacijas dėl recovery orders mes taip pat esame pasiekę nemažai pažangos. Ačiū. Helen Campbell. Labadiena, pirmininkė, ačiū už galimybę pateikti keletą trumpų pastabų dėl horizontalaus koordinavimo. E, aš atstovauju Europos išorės veiksmų tarnybos biudžeto skyrių. Dėl klaidų mes e, darome, dedame pastangas Dėl samdymo, tai jis remiasi nuopelnais, atsižvelgiame ir į lyčių lygybę, ir į tautybės klausimą. Generalinis sekretorius Šmit yra, pradėjo dirbti pradėjau labiau atsižvelgti į lyčių lygių galimybių kriterijus. Uh, išorės veiksmų tarnyba rengia lyčių lygybės e, strategiją. Dėl pirkimo procedūrų norėčiau patvirtinti, kad kitais metais įgyvendinsime pasiūlytus pakeitimus. Ačiū. Ačiū. Pane Preda, gal norėtumėte kalbėti? Dėkoju, tada baigėme šio klausimo svarstymą ir palauksime diskusijų dėl Albanijos. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, kolegos. Pereiname prie septinto šios dienos mūsų darbo tvarkės klausimų. Ir e, norėčiau pristatyti Albanijos užsienio reikalų ir Europos reikalų ministrą Dmitrį Bušatį. Jūs jį visi šiame užsienio reikalų komitete puikiai pažįstate. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs Albanijos nepriklausomybės deklaracijos 105 metinių progą. E, gerbiamasis Bušatė, ačiū Jums, kad prisijungėte prie mūsų posėdžio ir po įžanginių pastabų, po įžanginės kalbos bus galima užduoti klausimus. Dabar norėtume sužinoti, kokia yra dabartinė uh, situaciją Albanijoje, kaip dėl naujausių reformų, ypač teisingumo srityje. Ir norėtume, kad pakalbėtumėte apie regioninį bendradarbiavimą su kaimininėmis šalimis. Ir opozicija teisi, teismai ir pilietinė visuomenė nuolat turi tikrinti reformų įgyvendinimą. Birželio mėnesį Europos vadovų taryba turėtų paskelbti datą, kada bus pradėtos dėrybos dėl narystės Europos Sąjungoje. Jūsų vyriausybė reikia dėti didelės pastangas, nuolat įgyvendinant reformas taip pat e, vykdant reformas visuomenės, e, visuomeninių institucijų srityje. Ir tai jūsų šaliai yra didžiulis iššūkis. Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra, yra kaimininiai santykiai. Na, o dabar, ponia Bušatė, žodis jums. Thank you. Thank you, Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Noriu padėkoti už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis e, su jumis. Tikrai yra tinkama vieta e, kalbėti apie Vakarų Balkanų plėtrą parlamentarų, ypač jo komiteto narių e, indėlis yra esminis užtikrinant institucijų ir visuomenės palaikymą vakarų Balkanų mm, naujo integravimosi procesui. Iš tikrųjų, konstruktyvus bendradarbiavimas tarp mūsų šalių, ypač tarp parlamentarų, yra kaip niekant svarbus, ypač kuomet yra daug skepsio dėl tolesnės plėtros per artimiausius keliarius metus. Todėl norėčiau pristatyti mm, tai, kas yra aktualu Europai, nes tai yra aktualu ir mums, ir atviršiai, kas aktualu mum, aktualu Europai. Mūsų likimas yra susijęs su Europos likimu, todėl aš tvirtai tikiu, kad mes visi dirbsime ir dėsime pastangas, kad turėtumėm net padalytą Europą. Ir ši institucija yra tikrai puikiai vieta, kuri žino, kad vakarų Balkanų valstybės žmonės labai daug investavo į tai, kad tai, kas kažkada buvo svajone, tikrai tikrai taptų realiu projektu, tai yra susivienimas su Europa, nes tikrai nenorime, kad būtų naujų šį žemyną skaldančių linijų kur be gyventų žmonės Albanijoje, koks jų be būtų statusas ar pajamos ar dar kažkas. Albanijos piliečiai ES sieja su taika, saugumu, te, um, nuolatinė raida, klėstėjimu. Vakarų Balkanai um, daugiau kaip 15 metų gyveno be smurtinių konfliktų ir tikrai ta patirtis, brandumas, pas, tai, ko mes pasimokėme iš vakarų Europų ir ta, ir ta dinamika leidžia mūsų regionui e, po truputėlį išbristi iš visų konfliktų ir skurti tvirtus santykius su viso regiono valstybėmis. Iš tikrųjų, šis procesas per paskutinius ketverius metus leido sustiprinti ir tą jausmą, kad regioninis bendradarbiavimas yra yra tai, kas mums yra labai svarbu, ta autorystės jausmas sustiprino ir mes kartu dirbame bendrose projektuose ir savo ateitį mes norime sieti su bendru darbu, o ne to, kad kažkas tai kažko laimės. Mes sieksime bendros naudos. Ir integracijos perspektyva, plėtros perspektyva yra vienas iš svarbiausių ES tos minkštosios galios instrumentų. Ta perspektyva labai smarkiai prisidėjo prie to, kad mūsų šalis seka integracijos ir taikos keliu. Ir iš tikrųjų šios institucijos mm, atstovai gali tikrai pasakyti, kad jie labai prisidėjo prie mūsų transformacijos ir vakarų Balkanai, tame tarpe ir Albanija, aišku, yra labai uh, tas visas pavyzdys yra labai svarbus mūsų valstybėms, tai yra variklis ir mes galvojame, mūsų vyriausybė galvoja, kad tikrai pasirinkimas yra teisingas, jokių alternatyvų mes neturime. Ir tik aišku, kadangi ta narystės perspektyva vis tolsta ir tolsta laikė, tai jau tar, tampa nebeprognozuojama, kada tai taps realybė. Ir jeigu nebus realios per, narystės perspektyvos, kils rizika, kad iš tikrųjų nebus to didžiulio patrauklumo, to didžiulio didelio sverto, kurį vaidina ES narysės perspektyva tarp mūsų žmonių. Nepamirškime, kad yra tikrai um, nenuginčiamas pažangos pasiekta. Aišku, yra keli dar regioniniai klausimai, kurie gali destabilizuoti e, situaciją, jei nebus tinkamai išspręsti ir tuomet pasiekimai gali tapti trapiais. Todėl um, Europos integracijos proceso svoris yra nepaprastai svarbus ir reikia mąstyti strategiškai. Tai reiškia, reikia įvertinti, kad mm, jeigu nebus narysės perspektyvos, kaina bus daug didesnė nei integracijos e, darbų kaina. Iš tikrųjų, reikia paremti tos procesus, kurie jau vyksta. Reikia mąstyti strategiškai apie plėtrą ir, ir tai yra lemiamas aspektas, ypač atsižvelgianti tai, kad e, Vakarų Balkanas yra ir tas trečiųjų subjektų subjektų ir tos nebilios grėsmės. Ir todėl aš manau, kad vakarų Balkanai turėtų būti vertinami ne tik tai šiaip kaip kažkoks išplėtimas, plėtimas ES, bet tai turi būti tikrai neatsiema ES dalis. Ir, ir iš tikrųjų tai yra nepaprastai svarbu, mąstant strategiškai. Kaip kandidatė šalis mes tikrai prisidėsime prie saugumo konteksto ES, mes būsime, manau, labai svarbus šiame kontekste. Ir kartu su ES aukščiausiais atstovais, tai apie tai buvo kalbėta. Ir pirmininkas Junkeris e, savo pasisakymę dėl ES um, būklės kalbėjo apie patikimą e, tvirtą strategiją ir, tai, ir apie vasario perspektyvas. Ir prezidentas Makronas savo manifestą taip pat pasisakė, kad vakarų Balkanai turi būti ES dalis. Mes taip pat džiaugiamės ir vyriausios įgaliotinės Magerinė tvirtų ryštų dirbti šioje srityje. Na ir galiausiai mes nepaprastai vertiname Europos parlamento ir ypač AFET komiteto poziciją remiant visus procesus. Tačiau, aišku, vien to nepakanka. ES narystės vizija ir visa ta ta strateginė svarba turi būti paversti, paversta realybė. Kad tai įvyktų, plėtra turi Nu, užimti tinkamą ES institucijų darbo tvarkės dalį. Ir aišku, tai turi būti, tam turi būti parengtas ir kelio gairių planas dėl to, kai bus pradėtos stojimo dėrybos, kad būtų aiškumas ir kad būtų patikiu, pasitikėjimas tvirtas to procesu. Albanija yra šalis kandidatė nuo 2013 metų. Ir sprendimas pradėti stojimo dėrybas duotų bent tri, tri, trejopą naudą. Visų pirma, visas politinis spektras būtų mobilizuotas pas ką paskatintas modernizuotis. Toliau ES sverto vaidmo būtų sustiprintas, koordinuojant visus procesus ir būtų suteikta dar viena paskata vykdyti reformas, ypač e, dabar e, teisingumo e, vykdomas reformas tai paskatintų. Aišku, Albanija turi išlaikyti e, reformų e, pagreitį ir toliau siekti tų pagrindinių tikslų, daugiausiai sakymą viršenybės, nes tai yra vienas iš tų ramšių, kuriais remiasi visa tvirta demokratinė visuomenė, veikianti ekonomika ir vyriausybė, kuri tarnauja piliečiams. Būtent tą mes įgyvendame. Precedento net turinčią unikalią, gilę e, reformą, e, vertinant jo ir jos vaidmenį, tai ir ką tarptautinis monitoringas patvirtino, iš tikrųjų tai, ko mes pasiekėme kovodami su organizuotų nusikalstamų, ypač e, galvojant apie kanapio auginimą ir priekybomis, tai iš tikrųjų tai puikus rezultatai. Tai taip pat rodo, kad glaužiai bendarbiavo teisėsaugos agentūros, taip pat ir iš ES valstybių ir, ir tai tai irgi unikalu. Tai yra tvirtas pagrindas tolesniam e, e, Albanijos judėjimui link narysės Europos Sąjungoje. Ir tokiu pagrindu mes galėsime atlikti ir tolesnį darbą 23-24 skyriuose. Pagerintas politinis dialogas leido mums e, su esminiais pakeitimais konstitucijoje. Um, patvirtinti atitinkamus sprendimus, kurie buvo būtini teismų reformai. 2017 birželį įvykę, e, sklandžiai įvykę e, parlamento e, rinkimai, kaip patvirtino iš tikrųjų, leido užtikrinti partijų konsensusą dėl teis, teisėjų e, patvirtinimo ir tikrai to nebūtų buvę įmanoma pasiekti be konstruktyvaus ir atsakingo politinio dialogo. Taip pat aš norėčiau pabrėžti kai kuriuos mūsų politikos aspektus. Albanija nusekliai laikosi ir derina savo poziciją su ES ir mes tikrai išpažįstame tas pačias vertybės, kuriams paremta ES saugumas ir kaip NATO alijanso narė Albanija nemato kitų tos alternatyvos saugų mūsų regione. Albanija šimtų procentų e, laikosi tarybos sprendimų. Albanija didžiuojasi tuo, kad yra viena iš pirmųjų valstybių, kuri sureagavo į tarptautinę grėsmę, kurią kelia tai vadinama Islamo valstybė ir e, bendradarbiavo Vakarų Balkanų ir ES bendroje e, veikloje kovojant su ekstremizmu ir smurtu. Ir iš tikrųjų bendras procesas yra labai svarbus, tai yra papildoma priemonė, kuri leidžia transformuoti regioną į e, realią, gyvą, klestinčią demokratišką erdvę. Albanija galvoja, kad e, ekonominės erdvės planas yra tikrai, tai jos planas tai prisimeta autoristė ir tikrai gyvenai. Noriu pabaigai pasakyti, kad svarbu nepamiršti to fakto, jog šis regionas yra supamas ES ir NATO uh, tačiau nėra integruotas nei viena, nei kita pilnai. Todėl konkuruojančiams jėgoms jis yra labai patrauklus. Todėl Rusija labai stiprina savo propagandą, ypač per pastarosius keliarius metus. Ji nesveikina vakarų Balkanų euroatlantinės integracijos. Aišku, Rusija negali prilygti ES pasiūlymui, taigi jos traukos jėga yra silpna. Tačiau nepamirškime, kad tai yra. Mm, ta trikdanti jėga ir tai trikdžiai yra esminiai. Nepaisant to, mūsų regionas yra labai įvairus, kai kurios šalis yra NATO narės, kai kurios siekia tos narystės, kai kurios laikosi tam tikro atstumo, dvi yra priešakinėse linijose derantis Europos Sąjungoje, dvi kandidatės, dvi siekia tapti kandidatėmis. Taigi, dar ta grėsmė, greta visų kitų grėsmių, kurios jau yra vakarų Balkanų valstybėse viduje, reiškia, kad Albanija yra nepaprastai svarbi Europos ir transatlantinės bendruomenės e, geosaugumų ištikrinti. Ir todėl plėtros e, procesas galėtų parodyti Europos politinius raumenis ir strateginį mąstymą institucijų. Aš manau, kad reikia to, da, tikrai tai tinkamas laikas ir reikia pareikšti, kad Albanija pasiekė jau tą etapą, kuomet gali perėti į kitą dėrybų su ES etapą. Mes tikimės, kad partneriai tikrai laikysis iš savo pažadų, nes mes savo darbą atlikome. Mes tikimės, kad 2018 metai bus lemi metai ir bus pradėtos stojimo dėrybos. Ir tai suteiks mums ir tą krypties aišku jausmą ir, ir paskatins visas transformacijas, kurios jau yra pradėtos. Albanija visiškai pritarė bendram tikslui ir mes galvojame, kad visa tai, kas yra reikalinga, turi būti padaryta. Mes galvojame, kad 2018 metai. Su jūsų pagalba ir parama um, bus lemiamas lūžis Albanijos žygyje, kelyje į ES. Mes tikimės, kad iš tikrųjų tai bus labai svarbus variklis mūsų šalies ir viso regiono reformoje, e, reformose ir, ir žengiant į ateitį. Ačiū. Thank you, Minister Bushati, for your... Dėkoju ministrui Bušati už uh, naujausią informaciją ir ačiū už tai, kad papasakote, kaip vertinate savo šalies padėtį, ypač plėtros proceso požiūrių. Dabar suteiksiu žodį e, kolegoms. Na, siūlau pradėti nuo nuolatinio pranešėjo, kuris rengia pranešimus dėl jūsų šalies, ponas Fleckenstein. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ministrė už jūsų pasisakymą. Norėčiau toliau kalbėti vokiečių kalba kad vertėjai žinotų, už ką jiems mokama. Aš manau, ministrė, kad daugelis dalykų, kuriuo jūs sakėte, yra svarbus. Jūs kalbėjote apie viziją, kuri turi būti įgyvendinta. O aš norėčiau pasakyti, kad e, reikia galvoti ir apie kitą klausimo pusę. Svarbu, kad ne tik jūs atliktumėte savo namų darbus, pavyzdžiui, gyvendindami teisingumo sistemos reformą, bet kad ir Europos Sąjunga, plėtodama ryšius su jumis ir kitomis penkiomis šalimis dalyvaujančiomis plėtros procese, taip pat, kad ES būtų patikimas partneris, o tai reiškia, kad ES turi pasakyti, kad šios sąlygos turi būti įvykdytos, o jeigu nebus įvykdytos, tai mm, tai ES turi žinoti, koks yra jūsų požiūris. Ir aš tikrai sutinku, kad 2018 metais turi būti pradėtos dėrybos su Albanija. Jos turi prasidėti ir ne dėl to, kad Albanijoje viskas yra gerai arba dėl to, kad mes norime dėrybų pabaigos. Ne, mes norime dėrybų pradžios. Nes vyriausybė ir parlamentas, taip pat ir opozicija užsitarnavo. Tai ir tai ypač akivaizdu teisingumo sistemos kontekste. Čia Albanija padarė didesnę pažangą nei kitos šalis. Ir tai rodo ir šiuo metu pastangos, kurių šiuo metu yra imamasi kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kišininkavimu ir korupcija. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, mes žinome, kad reikia šioje srityje dar daug ką nuveikti. Kai kurios valstybės narės taip pat kelia šį klausimą savo, savo vyriausybėmis, nes mes žinome, kad mūsų šalyje yra organizuoto nusikalstamumo praaiškų, kurių kilmė yra Albanija. Žinau, kad Albanija bendradarbiauja su Niderlandais ir Vokietija šiuo klausimu tas bendradarbiavimas yra tikrai geras ir rodo, kad ateityje mums pavyks daug ko pasiekti. Norėčiau dar kartą labai aiškiai pasakyti, pateikti paskutinę pastabą. Aš nuolat sulaukiu laiškų ir žinučių, kurių autoriai man sako, kad kiti politikai yra tikrai e, bjaurus žmonės. Aš taip pat sulaukiu laiškų ir iš opozicijos, kalba, kuriuose kalbama apie buvusi vidaus reikalų ministrą, taip pat apie tai, kaip parlamentas elgesi su prokuroru. Ir pavyzdžiui, jeigu prokuroras susidarė su atveju, kai iš offshore įmonių pervedami šimtai tūkstančių eurų E, rinkimų kampanijoms finansuoti. Na, mus nelabai domina asmenys, kurie skundžia vieni kitus. Mus daug labiau domina tai, kaip prokuroras atlieka savo darbą ir akivaizdu, kad čia dar reikia daug ką tobulinti. Kitas dalykas, tas darbas, kurį atliko parlamentas ir kiti uh, turi būti išsaugotas. Ir aš čia kalbu ne tik kaip Europos parlamento narys, bet kaip vokietis. Ir bet koks kitas sprendimas, jeigu, na, jeigu būtų nuspręsta vis dėlto nepradėti dėrybų 18 metais, mane tikrai nustebintų. Dėkoju ponui Knut Fleckenstein. Dabar EPP frakcijos vardu kalbės ponas Kristian Penpreda. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį ir pateikė mūsų informacijos apie Albanijos padarytą pažangą siekiant narystės ES. Tas ta pažanga nebejotina ir aš Manau, kad Albanija, kaip ir kitos vakarų Balkanų šalis, per artimiausius metus turėtų tapti ES nare. Bet manau, kad ir mes turime kai ką pakeisti. Manau, kad mums reikėtų pakeisti terminus. Mes dabar sakome, kad vieną dieną to šalis galėtų įstoti, bet aš manau, kad e, ta data, 2025 metai, apie kurią kalbėjo ponas Junker, turėtų būti e, visų Vakarų Balkanų valstybių stojimo data. Manau, kad ir mes turėtume čia siekti pokyčių. Mm, kalbėdamas apie aktualijas, norėčiau jūsų paklausti, kaip yra su teisėjų tvirtinimo procesu. Aš žinau, kad jūs tikėjotės, kad tas procesas greitai baigsis, nes yra akivaizdus ryšys tarp dėrybų pradžios ir teisėjų tvirtinimo. Kitas dalykas - rinkimų stebėjimo misija, kuri stebėjo pastarosius rinkimus. Aš norėčiau paklausti, kaip buvo įgyvendintos rekomendacijos, kurias patikė BPO. Atsiprašau, SBO. Noriu paklausti, ar čia kas nors pasikeis, nes e, SBO pateikė nemažai rekomendacijų. Ir dar vienas dalykas - ta kanapių istorija. Mes pastarojų metų matome, kaip atsinaujino diskusijos dėl kanapių tarp Albanijos ir Italijos. Kokių gerų žinių mums galėtumėte pateikti dėl šio dosie, dėl šio klausimo, kuris tikrai rūpi daugeliu europiečių. Ačiū. Dėkoju, Kristijanai. Dabar kitas kalbėtojas e, frakcijų vardu, EKR frakcijos vardu, ponas Basin Belder. Ačiū pirmininkė. Ministrė, turiu Jums klausimą. Mm, aš rengiu pranešimą dėl santykių su Kinija. Praėjusią savaitę vyko susitikimas Budapešt, Budapešte. E, Albanija įeina į Europos šalių ir Kinijos bendradarbiavimo grupę. Ir norėčiau jūsų paklausti, kokie yra Albanijos tikslai plėtojant ryšius su e, Kinijos liaudės Respublika. Jūs sakėte, kad e, nenorite naujų mm, padalymų Europoje, bet naujausi pranešimai rodo, kad šio parlamento tarptautinės priekybos komiteto pirmininkas, socialdemokratas ir EPP frakcijos pirmininkas turi abejonių dėl naujų galimų padalyjimų. Tik aš noriu paklausti, kokių konkrečių tikslų siekia Albanija plėtodama santykius su Kinijos liaudės Respublika. Ir noriu paklausti, ar čia nėra tam tikro prieštaravimo mm, su jūsų narystės paraiška, jeigu jūs per daug toli nueisite savo santykiuose su Kinija. Nes Briuselėje žmonės labai akilai stebi jūsų užsienio reikalų politiką. Norėčiau iš jūsų išgirsti konkretų atsakymą. Nes man netrodo, kad jūsų darbo tarkė visiškai atitinka Europos tikslus. Ačiū dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponas Šoltės. Ačiū pirmininkė, dėkoju ministrė už jūsų pasisakymą. Turiu klausimą susijusi su jūsų upe. Ši upė yra ilgiausia Albanijoje, jos ilgis daugiau nei 200 km ir tai yra viena iš nedaugelio paskutinių tokių laukinių upių Europoje. Albanijai bus suteikta galimybė statyti hidro, didelę hidroelektrinę prie tos upės. Tai prieštarauja Europos Sąjungos rekomendacijoms ir tarptautinių aplinkosaugos organizacijų reikalavimams. Ir mm, mes turime šių metų vasario 15 dienos rezoliuciją. Toje rezoliucijoje akcentuojama ir taip pat jūsų vyriausybei rekomenduojama pasvarstyti galimybę visą teritoriją palei visą Vjoso upės ilgį paskelbti nacionaliniu parku. Ir taip pat jūs esate raginami atsisakyti savo planų dėl Vjosa mm, upės. Ir norėčiau dabar jūsų paklausti, kaip Albanijos vyriausybė vertina šį klausimą, kuris yra labai svarbus visam regionui. Dėkoju ponui Šoltės. E, dar vienas kalbėtojas mūsų sąraše, ponas Edvard Kukan. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Jeigu ne, žodis ponai Kukan. Ačiū. E, ministrė, sveiki atvykę į AFET komitetą. Ačiū Jums už pasisakymą apie tai, kaip Jūsų šalis eina Europos integracijos keliu. Remdamasi savo patirtimi, galiu pasakyti, kad Albanija keičiasi. Albanija reformų procese pasiekė konkrečių rezultatų ir labai vertina savo atsakomybę siekiant Albanijos narystės Europos Sąjungoje. Kaip jau minėjo ponas Fleckenstein, yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikia baigti spręsti. Jūs žinote, kokios yra problemos, kokie yra tikslai, tačiau žiūrėdamas į jūsų vyriausybės požiūrį, aš matau, tikrai nebejoju, kad jūs vis, viską labai rimtai vertinate ir ateityje žengsite į priekį. Neseniai mes diskutavome apie tai, kad turėtume keisti savo požiūrį į vakarų Balkanus, kad turėtume elgtis atsakingiau, kad e, atgautume savo partnerių pasitikėjimą vakarų Balkanuose. Ir aš manau, kad Albanija yra tas atvejis, kai mes e, ir galime e, įrodyti, kad e, esame nustikė rimtai ir kad ši šalis artimiausiais metais gali tikėtis teigiamų naujienų. Manau, kad Albanija dabar turi žengti dar vieną žingsnį integracijos procese, ji turi užsitikrinti dėrybų pradžios datą ir oficialiai pradėti dėrybas. Labai svarbu, kad ši šalis būtų pasirengusi tam, o mes, Užsienio reikalų komitetas, privalome visokiojopai paremti Europos komisijos rekomendaciją dėl kito žingsnio. Mes turime aktyviai bendradarbiauti su šia šalimi ir ateityje. Ačiū. Dėkoju ponui Kukan, daugiau pastabų nėra. Aš pats paklausiu. Vyko jau nemažai diskusijų dėl vakarų Balkanų. Aš norėčiau paklausti, kokia yra vyriausybės e, e, pozicija Tirano. Kaip Jūs vertinate Berlyno procesą ir kokie yra Jūsų lūkesčiai dėl kito viršūnių susitikimo, kuris vyks e, Sofijoje? Ir taip pat e, norėčiau paklausti, kaip Jūs ruošiatės ir naujam Berlyno proceso viršūnių susitikimui Londone 18 metais. Ir e, atsakymams turėsite 20 minučių. Kalbėsiu trumpai. The, uh, Dėkuoju už išsakytą paramą reformų procesui, kurį vykdome Albanijoje. Dėkuoju taip pat už tai, kad palaikote plėtros procesą gyvą, kaip aš jau sakiau savo įžango žodėje, vakarų, Balkanų, Albanijos atveju. Tai yra demokratizacijos ir transformacijos paskata. Ir aš norėčiau atsakyti visų klausimus pailiui. Uh, Visų pirma, buvo keltas klausimas dėl e, teisėjų ir prokurorų tikrinimo proceso. Mano atsakymas bus susijęs su tuo, ką jūs, pirmininkė, akcentavote savo įžango žodėje. Nors gyvename Albanijoje, e, Balkanuose, Albanija yra iš dalies, Europinė iš dalies. Uh, viduržinėme jūros valstybė. Taigi ta politinė e, scena yra polarizuota ir aišku, jūs turėjote galimybę tai patirti, kai stengiatės padėti mums surasti kompromisą prieš šių metų birželio rinkimus. Nes tas politinis supratimas yra toks e, turtingas ir parlamentas balsavo dėl E, tikrinimo tos e, komisijos ir dabar prasidėjo tas procesas yra ir dabar teisėjai renkami į aukščiausią teismą ir konstitucinį teismą, taip pat teisėjai, kurie e, sėdė aukšto lygio prokur, prokuratūros postuose taip pat ir, ir pra, kitų metų pavasario pradžioje galvojame, kad jau turėsime Mm, tikrai patikimus rezultatus to tikrinimo proceso, bent jau aukščiausio lygio teisėjai, aukšto lygio teisėjams ir prokurorams. Taigi aš noriu dar kartą padėkoti ES valstybėms narėms, taip pat ir JAV, nes iš tikrųjų gavome daug paramos ir uh, ypač galvojant apie tuos tikrintojus, kurie yra Albanijos piliečiai, bet jie tikrai turi labai daug paramos, jie gauna renkant teisėjus ir prokurorus, jie tikrai labai daug gauna palaikymą. Toliau aš noriu paminėti SBO ODIR demokratijos žmogaus teisų iniciatyvą ir aš norėčiau mm, du tokius elementus paminėti. Tai yra mūsų tas politinis ryštas, politinė valia dirbti su ODIHR ekspertais, e, įvairiomis struktūromis, tarnybomis, e, kad tos atitinkamos struktūros atitiktų ODHR rekomendacijas ir visų pirma dėl vietos rinkimų, paskui dėl parlamento rinkimų. ir taip pat dėl ad hoc komiteto sukūrimo mm, parlamente. Tai bus dviejų partijų suformuotas komitetas, kuriam bendra pirmininkaus valdanti partija ir e, bendra pirmininkas bus iš opozicijos, o O DIHR e um, organizacija taip pat um, teiks ekspertinę paramą. ESBO, o DIHR e um, parama yra labai svarbi visame procese, va, va, va, užtikrint jo tinkamą valdymą. Um, ypač lemiamas e, tos svarbiausiose dalise, kur, aišku, bus labai svarbi taip pat ir, ir, ir politinė valia, kurios iš tikrųjų tikimasi iš visų politinių jėgų. Toliau trečias klausimas dėl narkotikų ir kanapių auginimo. Kaip žinote, tai yra ta kova, kurią mes pradėjome uh, nuo pat pradžios, kai tik tai atėjome į valdžią 2013 rugsėjį. Ir mm, paskutiniu metu mes pastebėjome um, tą intensyvesnį etapą kovoje su kanapėmis ir savo įžango žodžiu aš pasakiau, kad Albanija tikriausiai yra unikalus atvejis. Uh, kur iš tikrųjų mes kartu su Italijos pajėgomis, de finansą mes atlikome tikrai labai masinę operaciją vietoje ir dabar mes jau galime aiškiai kalbėti apie mm, mm kanapių plantacijų išnaikinimą. Mm, Taip pat mes jau ir keičiame savo strategiją ir jau žiūrime ne vien tik tai į kanapių auginimo prevenciją, bet jau perdame labiau prie kovos su mm, kontrabanda kanapiams, turint omenyje, kad tai yra tikrai regioninio masto reiškinys, kuri, mm, kuris visiškai nepaiso valstybių sienų. Mes toliau dirbame su partneriais, ypač su kaiminėmis. Mm, kuriams didžiausia poveikia, aišku, tas reiškinys daro. Lygiai taip pat mes sprendžiame ir e, tai lemiančias priežastis, e, kas daugiausiai sėtina, aišku, su ekonomikos būklė, su e, žmonių klėstėjimo lygiu. Ketvirtas klausimas buvo dėl Kinijos. Mūsų dvišalių, dėl mūsų dvišalių santykių su Kinija. Man atrodo, aš aiškiai pasakiau, kad Albanija e, per paskutinius du dešimtmečius pademonstravo strateginį aiškumą dėl to, mm, e, kad e, mūsų sąjungininkės yra ES, JAV, mes esame NATO narės neturime tokio, negalime savęs tokios prabangos ir sėdėti dviejose kėdėse, kaip kad kai kurie iš mūsų kaimynų. Ir mes tą aiškiai esame pasakę. Be to, mes tiek daug ir nematome Kinijos buvimo regione, nėra Kinija grėsmė mūsų ekonomikos raidai, na, bent jau tol, kol ekonomikos bendradarbiavimas yra užtikrinamas mm, pagal tas taisyklės, kurias nustato mūsų um, narystė būsima ES. Tai yra nes visiškai akivaizdu, kad mūsų ateitis yra vienintelė ES. Dėl uh, Aoso Viosės upės. Labai ačiū už klausimą. Tikrai tai yra toks e, kažtai diskutuojamas klausimas. Ir įvairios e, visuomenės grupės e, išsako nerimą dėl aplinkos apsaugos. Mm, sprendimas dabar yra dar uh, negalutinis yra peržiūrėjimo fazėje, turi būti, aišku, ir, ir, ir, ir vyriausybės viešo administravimo atitinkamų struktūrų priimti sprendimą ir žiūrėsime, koks bus galutinis sprendimas, bet galiu Jūs dar kartą patikinti, kad tokiais mm, klausimais kaip kad ir su cheminių atliekų, pavyzdžiui, atvejų, kur tikrai mes sureagavome į visuomenės pasipiktinimą. Mes ir toliau būsime tikrai labai atsargus ir vadovausimės kriterijais sėtinai su aky, su teisynu, aplinkos apsaugos rytyje, laikysimės ir komisijos tarnybų nurodymų. Mes mielai uh, darbiausime su ekspertais, e, kuriuos jūs pasiūlysite tam, kad tikrai rastumėm tvarų sprendimą. Ir paskutinis klausimas buvo dėl Berlyno proceso. 2014 dar pradėtas tas procesas, jis buvo laikomas tikrai puikia iniciatyva, ypač atsižvelgiant į tai, kad Visą tai mm, pasiūlyta po gana tokio de depresyvių nuotaikų dėl plėtros ir, ir, ir panašių dalykų. Vakarų Balkanams, manau, tai buvo tikrai labai svarbu, labai daug padėjo, užtikrino tą suartėjimą, ypač galvojant apie Vakarų Balkanus bendrai, bet ypač apie Albaniją. Ir, ir, ir dabar tikrai situacija daug geresnė nei prieš ketverius metus. Mes susitinkame įvairiose formo, formose ir turime turime ir regioninį, pavyzdžiui, jaunimo bendradarbiavimo biurą mm, Tiranoje. Ir pavyzdžiui, šio biuro vadovo pavaduotojas yra iš Kosovo ir panašiai. Taigi tas e, regioninis matmuo ir poveikis yra nepaprastai svarbus. Mes turime ir junglumo tuos e, paktus ir žinome, kaip bus su, su infrastruktūra, kaip, kaip atrodys projektai iki 2030 metų. Nors, aišku, mes esame išrinkti tik tai ketveriems metams. Kaip e, kanclerė Merkel uh, pasakė labai taip vaizdingai. Mes norėtumėm daugiau projektų vykdomų vietoje, norėtume matyti daugiau projektų dėl junglumo ir kad, kad iš tikrųjų tai daugiau apčiuopamos naudos atneštų piliečiams. Kitas vadovų sustikimas Bulgarijai bus tikrai auksinė proga vakarų Balkanams pasistumėti su reformų darbo atvarkė ir sustiprinti ryšius tarp Vakarų Balkanų ir Europos Sąjungos. Per pastarosius dviejus metus manau, kad vakarų Balkanai įrodė, jog jie yra saugumo teikėjai vakarų Europos architektūroje bendroje. Tikrai dėl to, kaip, kaip valdėme migracijos krizę, visus, visas grėsmės sėtina su terorizmu ir smurtiniu mm, ekstremizmu. Dabar tikrai reikėtų labai įtikinamo naratyvo vakarų Balkanams. tinkamas tas momentas dabar yra lemiamas, aišku, ir vadovų susitikimas artimiausias bus labai svarbus dėl, dėl politinių sprendimų. Ir, ir, ir mano valstybė, ir Makedonija taip pat mm, jie irgi laukia to tvarkaraščio paskelbimo, kada dėrybos bus pradėtos mm, dėl kito vadovo sutikimo Berlyno proceso kontekste, kuris įvyks Londone. Uh, Mes girdime, kad dėmesys bus sutelktas į saugumą, klausimus susijusius su Junknės karalystės interesais mūsų kaiminystėje. Na, mes neprieštaravome tai minčiai, bet kita vertus mes norėtumėm ir pagilinti tas bendradarbiavimo sritis, kurios jau um, su Berlyno procesu yra pradėtos, tai yra, aš turiu menyje, energetika, eko, regioninė ekonomikos e, erdvė, transportą, tai yra trys tokios mm, pagrindinės e, sritis, kurios viena kitą papildo ir turi mm, tiesioginį poveikį mūsų piliečių gyvenimui. Ačiū. Thank you, Minister Bushati. We have a few... Ačiū Jums. Gerbiamasis Bušatė, dar turime šiek tiek laiko ir matau, kad panas Fleckenstein norėtų šį bitą pasakyti. Nustebinsiu šį įsikalbėdamas angliškai. Viskas iš eilės. Dabar norėčiau pritarti kolegai Šortis dėl, dėl upės Viosis. Iš tikrųjų, nusivylėme, nes po ilgų diskusijų parašėme ministrui pirmininkui ir negavome jokio atsakymo jūsų vyriausybė priims sprendimą dėl to, kaip Albanija priims, kokį sprendimą Albanija priims dėl Vjosis ir dėl sprendimo šio klausimo. Bet norėčiau paskatinti pagalvoti taip, kad tas sprendimas turėtų būti toks, kad jis netrukdytų pažangai, bet kad užtikrintų pažangą plėtojant turizmą jūsų šalyje. Tai tik trumpa pastaba. Ačiū. Ministre, gal norėtumėte sureaguoti? Ačiū, pasižymėjome jūsų pastabą. Pastabų daugiau nėra, todėl e, ministrė Bušatė norėtume padėkoti Jums ir kaip teigia pranešėjas, 2018 bus e, labai svarbus metai Albanijai, Jūs irgi tai paminėjote, o aš norėčiau palinkėti Jums asmeniškai ir Jūsų vyriausybei kuo didžiausios sėkmės įtikinant valstybės nares Bet e, pirmiausia, reikia atverti pirmuosius e, dėrybinius skyrius. Ir mūsų komitetas e, pasisako už plėtrą, bet suprantama, viskas priklauso nuo valstybių narių. Ir 2018-aisiais mes turime vienbalsiai priimti sprendimą. Suprantame, kokie iššūkiai jūsų laukia, bet politinės frakcijos sutarė šiuo klausimu ir žino, kokie svarbus Vakarų Balkanai yra mūsų žemynai. Ir jeigu nebus užtikrintas stabilumas Vakarų Balkanuose, tai gali būti padaryta žala visam mūsų žemynui. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ir kai kitą kartą atvyksiu į Tiraną, Norėsiu sužinoti, kaip sekasi vyriausybė bendradarbiauti su opozicijos atstovais. Kartais tenka girdėti, kad jūsų nuomonė skiriasi, bet e, dabar linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės, taip pat ir kovojant su tuo rimtu iššūkiu susijusiais su narkotikais. Taigi, ačiū Jums, ministrė Bušatė. De, devintas kiti klausimai nėra kitų klausimų, o dešimtas darbo tvarkės klausimas, kitas posėdis vyks gruodžio 11 dieną Strasbūre. Už dešimties minučių vyks išplėstinis biuro posėdis.